Good afternoon. Le... Labadiena, ponios ir ponai. Labadiena, gal galite atsisėsti, nes už kelių sekundžių pradėsime.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 Uh, let me start, ladies and gentlemen. Labadiena. Pradėkime, ponius ir ponai. Taigi pradedame posėdį. Tai yra tikrai istorinis momentas ES Pirmą kartą ES istorijoje įvyksta bendras posėdis, kuriame kartu posėdžiauja valstybių narių atstovai, žemės ūkio ministrai, Europos komisija ir Europos parlamento atstovai. Kalbėsime apie mūsų bendrą žemės ūkio politiką, tai yra viena iš seniausių politikos krypčių ES. Sveikinu ministrą Savitski, Žemės ūkio tarybos pirmininką. Ir taip pat sveikinu poną Čiološą, komisijos narį atsakingą už žemės ūkį. Taip pat sveikinu visus jūs, ministrų, visus ministrus iš valstybių narių. Mes čia sėdime kartu su Europos parlamento žemės ūkio komiteto pirmininku De Castro, de, e, kolegų Savickio ir De Castro dėka įvyko šis neeilinis įvykis. Dėkoju visiems, kurie atvyko čia. Ir tai yra vienas iš didžiausių Vienas iš didžiausių pasiekimų ES yra tai, kad galime kalbėti savo gimtają kalbą. Aš taip ir norėčiau padaryti. Gerbėmiai kolegos, norėčiau dar kartą Jūs pasveikinti. Svarstysime komisijos pasiūlymą dėl BŽUP reformos, tai yra viena iš seniausių ES politikos krypčių. Norėčiau priminti, kad mūsų kolega iš Europos parlamento Desas, kuris dirba Žemės ūkio komitete, kartu su kitais kolegomis birželio mėnesį parengė pasiūlymą dėl galimų BŽUP pakeitimo ES. Ši politikos kryptis yra be galo svarbi. 37 7 procentus daugiametės finansinės programos tai sudaro ir šiandien mes norime užtikrinti, kad Europa turi, turės stiprius ūkius, kad bus konkurencinga pasaulyje ir kad Europos žemės ūkis bus stiprus, kadangi mes tikime, jog žemės ūkis yra vienas iš tų elementų, kurie gali mums padėti įveikti krizę pakankamai greitai. Lisabono sutartis suteikia tam tikras prerogatyvas Europos parlamentui žemės ūkio sektorija ir taip pat biudžeto klausimais ir taip pat e, žuvininkystės klausimais. Taigi, mes dabar galime kartu priimti sprendim, sprendimus su taryba ir tuo pačiu metu tos diskusijos ir priimti sprendimai bus skaidrus. Mes norime su ES visuomenė kuo daugiau bendrauti, kad tie sprendimai būtų priimti kartu. Tie sprendimai yra svarbus milijonams Europos gyventojų, nes mes visi kartu patiriame naujus iššūkius ir norime, kad bendra žemės ūkio politika būtų kuo veiksmingesnė. Norime, kad ji būtų labiau orientuota į bendriją. Todėl mes pripažįstame skirtumus tarp ES valstybių narių ir taip pat tarp mažų ir didelių ūkių, tarp regionų, kurie yra centre ir kurie yra periferijose, tarp šiaurės ir pietų žemės ūkio, nes skirtumai yra dideli ir yra skirtingos perspektyvos, skirtingos galimybės tose regionuose. Taip pat norime, kad žemės ūkio politikoje būtų atsižvelgiama į aplinkosauginį aspektą. Tai yra tiek pat svarbu, kiek ir pati žemės ūkio gamyba, nes mes norime gyventi sveikoje, sveikai ir taip pat norime, kad kaimo vietovės būtų patrauklios gyventi, tokios pat patrauklios kaip ir miestai. Todėl kaimo vietovių plėtra yra be galo svarbus mums dalykas. Aš esu įstikinęs, kad šiandieninės diskusijos ir tos diskusijos, kurios tęsis ateityje, bus jau anksčiau vykusių įvykių tasa. Aš dalyvavau daugelį posėdžių valstybėse narėse, dažniausiai su komisijos nariu Čiolosu, ir su įvairiais ministrais mes susitikdavome. Stengiamės pasirengti šiandieniniai diskusijai ir geriau suvokti įvairias galimas išeitis, kad galėtume rasti kompromisą tinkantį ES Labai nuoširdžiai jūs visus čia sveikinu, jūs esate specialistai, jūs nuspręsite, kokią kryptimi turi eiti BŽUP. Linkiu jums viso ko geriausio, linkiu jums pasiekti, rasti geriausią sprendimą, linkiu labai e, veiksmingų diskusijų. Šis klausimas yra tikrai mums labai svarbus, dėkoju išdėmesi. Vice President. Grazie. Dėkoju. Dėkoju pirmininkui Buzekui. Tikrai didelė garbė, kad jis pradėjo šios dienos darbą, pradėjo šį neeilinį šiandieninį posėdį kartu su žemės ūkio ministrais, su taryba. Tai rodo koks svarbus šis momentas yra parlamentui ir kaip mes visi turime kartu stengtis pateikti atsakymą mūsų ūkininkams. Labadiena visiems, sveiki atvykę į šį bendrą posėdį dėl bendro žemės ūkio politikos. Pirmą kartą kartu posėdžiauja žemės ūkio ministrai ir Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Tai rodo, kokia išskirtinė yra šiandieninė bendro Žemės ūkio politikos reforma. Ši reforma vyksta visiškai kitame kontekste nei ankstesnės reformos. 1992 metais prasidėjusios reformos pasižymėjo tam tikrą logišką tiesą, nes bent pusę amžiaus ka, žemės ūkio produktų kainos krito, O dabar realybė yra visiškai kitokia. Visiškai pasikeitė ši realybė. Že, e, Europos ūkininkai, kaip ir viso pasaulio ūkininkai, atsidūrė precedentų neturinčioje situacijoje. Net ir įsivyščiusios teritorijos turi spręsti, kaip apsirūpinti maistu, kaip išspręsti maisto stokos problemą. E, rinkas veikia kainų sviravimas, kur, e, sviravimas kuris ateityje regis taps sistemingu reiškiniu. Mūsų maisto pasiūlos sistema ateinančiais metais patirs didžiulį išbandymą ir taip pat išbandymą patirs mūsų piliečių ir mūsų sprendimų prieimėjų lūkesčiai žemės ūkio sektorėje. Tik žemės ūkis turi galėti užtikrinti nenutrūkstamą apsirūpinimą maistu ir taip pat uh, padėti kovoti su klimato kaita, mm, prisidėti prie aplinkosaugos, stiprinti socialinę sanglaudą, bet tai turi būti ir žemės ūkis, kuris bus tvarus ekonominė prasme. Tai reiškia, kad šiandien mes turime siekti, kad žemės ūkio sektoriui, mūsų ūkininkams būtų suteikti instrumentai, kuriais jie galėtų įveikti šios naujus iššūkius. Jie turi gaminti daugiau, bet teršti mažiau. Negalime ir toliau leisti švaistyti žemės ūkio potencialo. Ir privalome sukurti naujos kartos politiką, kuri padėtų mūsų ūkininkus sustiprinti, padaryti juos konkurencingesniais ir padėti jiems apsisaugoti nuo naujų pavojų ir nuo rinkos nestabilumo, kuris smugdo jų pajamas ir taip pat kelia grėsmę jų išgyvenimui. Komisijos pateikti pasiūlymai susilaukė daug kritikos. Tiek parlamente, tiek taryboje kilo daugybė abejonių. Komisija savo komunikate 2010 m. lapkričio 18 d. parodė tam tikrus ketinimus, kuriuos mes labai įvertiname, bet dabar dabartiniai pasiūlymai atrodo neatspindi tų pačių ambicijų. Šiame komitete per pirmasias diskusijas išaiškėjo, kad reformos atnaujinimas, reformos krypties pasikeitimas tiesiog tęsia iš tikrųjų tai, kas vyko iki šiol. Pasiūlyti, pasiūlytos priemonės tiesiog siekia priboti gamybą, o ne ją skatinti. Na, o biurokratija daugumos frakcijų nuomonė dar išauks. Priemonės kovoti su krize ir kaip jau pamatėme per pastarosius metus yra nepakankamos. Mes Europos parlamente pasirinkome ambicingą kelią. Buvo parengti du pranešimai. Jos parengė e, ponas Lajonas ir ponas Desas ir uh, Mes norime tų ambicijų ir toliau laikytis, nes esame ištikimi savo įgaliojimams, e, kurie buvo patvirtinti didžiąją daugumą plenarnėje, plenarnėje sesijoje. Bet mes taip pat turime atsižvelgti į įgaliojimus, kuriuos mums suteikė ES piliečiai bendrosios procedūros e, atžvilgiu. Ir mes norime, kad įvyktų bendras svarstymas, kad tai nebūtų tik atsitiktinės, atsitiktinės diskusijos. Turime kartu bandyti e, panaikinti tam tikras šio pasiūlymo ribas, tam tikras kliūtis ir norime, kad būtų pateikti nuoseklesni atsakymai. Tikimės, kad komisija padės šiame darbe mums ir taip pat norime kuo greičiau pasiekti bendro susitarimo manau, kad galiu pasakyti, kad, jog parlamentas tikrai neatsisakys savo atsakomybės ir toliau laikysis savo prerogatyvų, jeigu reformos tekstas mums netrodys e, nuoseklus ir jeigu juo iš tikrųjų nebus galima įveikti naujų iššūkių. Dėkoju. Dar kartą sveikinu Mareką Savitskį ir tikiuosi, kad šis dialogas, parlamento ir tarybos dialogas tikrai padės mums pasiekti daug rezultatų, gerų rezultatų. Sveikinu visus ministrus, komisijos narį Čiološą, kuris visada yra pasirengęs diskutuoti, visada yra pasirengęs dialogui. Taigi, pirmininkė, baigiu šią įžangą, sveikinu taip pat uh, pranešėjus Santos, Danten ir Giovanni Lavija, kurie yra atsakingi už šios klausimus. Na, o dabar suteikiu žodį Marekui Savickiui. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū. Gerbiami ministrai, svečiai. It's okay, it's okay. Pone pirmininkė. Kolegos ministrai, svečiai, gerbiami šiandienos renginio dalyviai. Parlamento pirmininkas Buzekas ką tik sakė, kad ši diskusija yra istorinė. Tris, trigubai istorinė man asmeniškai, nes mes kaip pirmininkaujantys šalis taikome dabar visas Lisabonos e, sutarties taisyklės e, dėl e, bendro sprendimų prieimimo, be to pradedame labai atvirą diskusiją apie BŽUP reformą. Ir trečia, e, pažymime pirmąjį Lenkijos pirmininkavimą Europos tarybai po mūsų įstojimo iš šią e, šeimą. Norėčiau pasakyti, kad e, sumanėme surenkti tokią atvirą diskusiją per neformalią ministrų tarybą Bruselėje įvykusią rugsėjo mėnesį. Iniciatyvą iškėlė pirmininkas De Castro ir komisijos narys Čiolos. Ir e, nuolankiai jūsų aš prie to prisidėjau. Tada nusprendėme, kad Europos parlamente reikėtų organizuoti atviras diskusijas. Manėme, jog e, reikėtų diskutuoti atvirai, konkrečiai apie reformos politiką, kuri tampa vis labiau sudėtinga, nes e, turime tenkinti vartotojų lūkesčius ir turime atremti ateities iššūkius. Be to turime nepamiršti šiandienos aktualijų. Reikia kažkokiu būdu suderinti ir gamintojų, ir ūkininkų interesus. Dar rugsėjo mėnesį mes nusprendėme surenkti tris diskusijas čia, Europos parlamente. Pirmoji e, būtų skirta e, Europos parlamento nariams ir žemės ūkio ministrams. E, spalio 23 dieną vyks antroji diskusija, kada susitiksime su ūkininkų organizacijomis ir kalbėsimės su žmonėmis, kurie yra e, pirmosiuose fronto linijose, kuriems reforma labiausiai rūpi. O paskutinė trečioji diskusija įvyks gruodžio 7 dieną. Mes e, E, planuojame, kad tai bus ekspertų susitikimas, kuriame bus įvertintas Europos komisijos pateiktas pasiūlymas ir Europos te Sąjungos teisės įgytis e, sukaupta iki to laiko. Septynių reglamentų teisėkuros paketo pristatymas e, įvyko spalio mėnesį, jį pateikė komisijos narys Čiolos per ministrų tarybą preliminarus vertinimas jau tada buvo pateiktas. Galėtume pasakyti, kad e, didelio entuzijazmo tada nejautėme. Tačiau manau, kad dabar būtų naudinga šią diskusiją tęsti ir perkelti ją į kitą lygmenį. Taip pat norėčiau pridurti, kad po savaitės, kai vėl susitiksime taryboje, kalbėsimės e, labai e, išsamei su ministrais apie tiesioginės išmokas. Gruodžio mėnesio sustikime kalbėsime apie kaimo teritorijų plėtrą. Taigi toks yra mūsų tvarkaraštis. Lenkija pirmininkauti tarybai siūlo dirbti vadovaujantis tokiu planu ir suprantame, kad iš po tų sudėtingų diskusijų turėsime pasiekti kompromisą dėl BŽUP reformos. Turime suderinti savo pozicijas ir nuomonės e, kuo e, geriau. <clears throat> Visi suprantame, kad mūsų laukia didelis iššūkis. 2008 metų padėties įvertinimas iškėlė naujų uždavinių mums visiems. Dabar e, jau iškilo rimtų iššūkių susijusių klimato kaita, aplinkos apsauga. Be to, piliečiai ir ūkininkai Mm, iš mūsų labai daug ko tikisi. Jau sutartise yra nustatyti labai aiškus tikslai. Kol kas mes jų nepasiekėme, negalime atsikvėpti, turime juos toliau stengtis įgyvendinti. Vadinasi, mūsų pačių įsipareigojimų našta vis daugiau auga. E, šis e, naujai suformuluotas pasiūlymas yra tam tikras atspirties taškas Tikimės, kad mes kartu sugebėsime geriau apibriežti ir patiksinti bendrą žemės ūkio politiką. Galiu Jūs patikinti, kad Lenkijai šis klausimas labai rūpi. Mes norime, kad be ŽUP būtų kuo silpnesnė ir lengviau, kuo, kuo, kuo paprastesnė ir lengviau gyvendinama. Ir norime, kad bendrai ES žemės ūkis taptų konkurencingesnis pasaulio arenoje. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkuoju už šio renginio suorganizavimą. Manau, kad tai yra puikus atspirties taškas, einant tokiu sudėtingu keliu, kuris nuves mus tiesiai į naują bendrą žemės ūkio politiką. Merci. Uh, je souhaite tout d'abord uh, remercier. Uh... Komisijos narys, e, ponas Čiolas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti Europos parlamentų ir tarybai už šios diskusijos organizavimą. Kalbėsime apie Europos komisijos pateiktą pasiūlymą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Aš ypač norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui Buzekui už dėmesį, kurį jis e, rodo šiai politikos ryčiai. Kaip aš jau kart dažnai sakau, turbūt ši politika yra vienintelė iš tiesų e, bendruo, bendryjų masto politika ekonominės problemos toje srityje yra tikrai bendrijos masto. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas įgyvendintų e, visą sprendimų procesą. Būtina palaikyti dialogą tarp parlamento ir tarybos, kurie kartu turi priimti sprendimus vadovaudomis Europos komisijos pateiktais pasiūlymais. Šis momentas yra istorinis, kaip ir visas bendro sprendimo priimimo procesas. Jis leis sukurti tokią ES politiką, kuri turės kur kas didesnės įtakos negu bet kokie kiti uh, E, atskiriems sektoriams priimami sprendimai. Čia mes visi kartu bendrijos lygių nuspręsime, kas turės būti gyvenama kiekvienoje valstybėje narėje ar atskirame regione. Todėl aš norėčiau e, pasveikinti uh, tą faktą, kad diskusijos apie šią politiką vyksta labai audringai. Aš manau, kad tai yra normalus reiškinys. Mes jau pradėjome viešąją diskusiją praėjusiais metais, dabar tęsime diskusiją vadovaudomės mums prieš akis pateiktų pasiūlymų. Ir tai leis mums pasiekti sprendimą, kuris E, suderins visą eilę nuomonių. Mes nekalbame tik apie bendrijos politiką ir galvo, negalvojame tik apie mums rūpimus dalykus. Mes turime aptarti tai, kas aktualu visiems. Ir e, nuosekliai ir sklandžiai dirbdami mes sukursime sklandžią ir nuoseklę politiką. Aš manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad priimame politinį sprendimą, bet jis yra pagrystas e, E, techninę priemonę, kuri turės būti įgyvendinta vietose e, praktiškai. Todėl e, pateiktasis paketas susideda iš daugybės puslapių, daugelio elementų, bet jis yra labai nuoseklus. Ir aš norėčiau, kad būtų toliau tie elementai, atskiros detalės vis labiau nušlifuojamos nesgi e, mūsų sukurtoji politika turi sukurti tam tikrą saugumą mūsų ūkininkams. Aš e, džiaugiuosi, kad pradedame šią diskusiją, e, kurią, e, kurioje dalyvaus e, ponas Paulo De Castro ir Marek Savicki. Jie pasiūlė, kad ta diskusija būtų tęsiama ir artimiausiomis savaitėmis. Aš manau, kad e, tokiu būdu pateiktieji pasiūlymai bus e, geriau, ap, geriau sureguliuoti, geriau aptarti ir kiekvienas iš mūsų galėsime prisidėti prie sprendimų prieimimo proceso. Aš e, dažnai spaudoje matau, kad yra diskutuojama dėl klausimų, e, kurie nėra detaliai išnagrinėti ES institucijose arba ES komisija dar nėra pateikusi jokių sprendimų ar pasiūlymų netgi konkrečių. Ir m, todėl mes e, turėtume labai aiškiai apibriežti savo nuomonės, kad e, žinotume konkrečiai, kas yra, e, kaip, kaip reikėtų interpretuoti komisijos pasiūlymą. Šis mūsų pateiktasis pasiūlymas yra labai nuoseklus, kaip jau sakiau, ir aš norėčiau e, pasveikinti poną Paulo de Castro. Aš sveikinu e, tai, E, ką jūs parengėte savo komitete šiais metais ir praėjusiais metais mes e, stengiamės atsižvelgti į jūsų pateiktus pasiūlymus, atsižvelgiame į maisto gamybos e, klausimą, į ūkininkų skatinimą e, tvariai ir subalansuotai ūkininkauti. Ir suprantame, kad taip pat reikia remti pasiūlymus dėl e, rinkos orientavimo į ilgalaikę ir subalansuotą gamybą. Bendrai e, šis pasiūlymas turėtų prisidėti prie reformos sėkmės. Mes kartu norime įvertinti ūkininkų poreikius, kad jie galėtų toliau dirbti ir taip pat norime patenkinti visų ES piliečių lūkesčius. Nepamirškime, kad bendroji žemės ūkio politika yra viešoji politika, valstybės politika. Ir jeigu toje politikoje nebus suderintos tos dvi pusės, kurios tiesiog, kurio suinteresuotos yra šią politiką, tai yra ūkininkai, tiesioginiai naudos gavėjai ir plačioji visuomenė, kuri netiesiogiai gauna naudos iš šios paramos, paramos, kuri yra suteikiama e, kaimo teritorijoms. Jeigu mes nesijimsime priemonių, kurios leis susiderinti abiejų pusių interesus, mes tik dar labiau atitolinsime e, žemės ūkio gamintojus ir ūkininkus nuo ES e, piliečių bendrai. Taigi mes savo pasiūlymę bandome apginti ūkininkus ir bandome apginti ES bendruosius interesus. Pasiūlyme einama būtent tą kryptimi. Dabar norėčiau trumpai apžvelgti pusiausviros tarp e, išteklių tvaraus naudojimo ir papildomos gamybos užtikrinimo. Bendroji žemės ūkio politika e, būdavo akcentuojama produktivumą ir buvo sakoma, kad maisto produktų gamyba ateityje turi išaukti. Bet yra tokių, kurie teigia, kad dabar e, pritaikus ekologinės priemonės mes sukursime tikrai tam tikrą ekologinį e, išteklių naudojimo išvalymą. Ir Manau, kad mūsų pasiūlymas labai aiškiai parodo, kad galima sukurti subalansuotą politiką, kuri remtų ir žemės ūkio gamybą, ir skatintų ūkininkus dirbti tvariai ir ekologiškai. Kita vertus, bendroji žemės politika dabar netaps tik tai e, kraštovaizdžio tvarkymo politika. Bet suprantame, kad būtina kalbėti apie žemės ūkio produktivumą ir produktivumą ilgesnėje perspektyvoje, tvariai. Dabar yra įmamasi beprecedentiškų pastangų e, sustiprinti mokslinius tyrimus ir inovacijas e, žemės ūkio gamybos srityje ir e, gamybos tvarumo užtikrinimo srityje. Mes suprantame, kad ateityje būtina bus galvoti apie gamybos uh, apimčių padidinimą, neišeikvojant uh, resursų, neišnaudojant uh, dirbožėmio. Ir manome, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos žemės ūkio srityje leis tai pasiekti. Dabar uh, stengiamės uh, suteiktą į biudžetą panau, paskirstyti kuo efektyviau. Ir bent ES e, žemės ūkio gamybos e, mastai turi keistis išmintingai ir atsargiai. Taip pat e, dabar sakome, kad reikia remti mažiausiai palankius regionus parama turi būti suteikta visą ES, skaitant ir nepalankiausiose teritorijose gyvenančius ūkininkus. Nusprendėme išlaikyti ir aiškiau apibriežti e, tą paramą, kuri yra susieta su gamyba tam tikrose regionuose, e, ypač jeigu juose kyla grėsmė ūkininkavimui išnykti e, suprantame, kad priemonės, kur, sąlygos, kurios yra keliamos žemės ūkio gamybai kitose ES zonose, čia negali būti pritaikytos. Mes turime galvoti apie gamybos apimčių didinimą visose teritorijose. E, yra pateiktas pasiūlymas dėl rinkos valdymo priemonių ir e, keletą kartų esame bandę pakeisti e, rinkos priemonės ir ateityje bus pateikta dar naujų idėjų. Dabar keletą minučių norėčiau pakalbėti apie ekologinį konkurencingumą ir apie pirmąjį ramstį. Dažniausiai, kai galvojame apie ūkininkų elgesį ateityje, e, pabrėžėme, kad būtina nepakenkti gamtos ištekliams. Ir neretai ūkininkai yra tarsi prieš pastatomi, e, ūkininkavimas yra prieš pastatomas geram e, išteklių valdymui. ES turi labai aiškiai pabrėžti, jog jos politika yra pagrįsta visuomenės interesais. Ir ūkininkų interesai turi nesikirsti su bendrais piliečių interesais. Visi sutinka, kad reikia didinti žemės ūkio gamybą, produktivumą, tačiau aš manau, kad Europa negali didinti gamybos išplėsdama e, dirbamos žemės plotus. Mes turime galvoti apie turimų resursų efektyvesnį naudojimą. Dar yra numatyta kita priemonė, kuri leis pasiekti rezultatą, tai yra e, turėjimamasi priemonių nedidinti administracinės naštos. Net ir pats Europos parlamentas prašo Europos komisijos, kad būtų užtikrintas efektyviausias biudžeto valdymas skirtingose politikos rytise. Ir kągi mes darome, siekdami šio rezultatų. Pirmiausia, norime išsikelti aiškius tikslus. Bendroji žemės ūkio politika paprasčiausiai e, čia gali būti aiškiau patikslinta, su, suformuoluota tikslingiau. Ir ES piliečiai, ir jūsų rinkėjai e, turi aiškiai matyti, kad finansiniai ištekliai yra gerai valdomi negalime reikalauti, kad Europos komisija aklai e, tik jums atsiskaitinėtų dėl gero finansų valdymo. Turime aiškiai suprasti, kas yra reikalinga, kad vienas ar kitas rezultatas būtų pasiektas. Ir tai turi būti daroma mažiausiomis įmanomomis išlaidomis. Dėl supaprastinimo. Vėlgi čia susi, sugrįžtame prie administracinio veiksnio faktoriaus. Kai kalbame apie kaimo plėtros programas, E, siūlome naują kaimo e, plėtros politikos valdyseną. Valstybėms narėms turi būti suteikta kuo daugiau lankstumo ir numatytos priemonės turi būti gyvenamos kuo paprasčiau. Galvoju apie dabartinę situaciją. Jums ant stalo yra pateiktas e, pasiūlymas, kuris yra administracinių požiūrių paprasčiausias ir geriausiai atspindi valstybių narių poreikius. Taigi tiek aš galėjau pasakyti dėl supaprastinimo. Be to, sumažiname administracinę naštą uh, ir e, e, saligiškumo kontrolės priemonių sumažinimą. Aš manau, kad tai yra naudinga taip pat patiems ūkininkams. Mes suprantame, kad yra valstybių narių ir regionų, kurie užtikrina jau dabar gerą finansinių išteklių e, valdymą ir jeigu jau dabar matome, kad finansiniai ištekliai yra gerai valdomi, tai kontrolės mastas turi būti mažinamas tokiuose šalise. Mes žinome, koks yra mokėjimų kelias, kurį turi nueiti mažieji ūkininkai, kad gautų paramos. Tik 3 procentus e, dirbamos žemės e, valdo smulkieji ūkininkai ir e, turėtume pasirūpinti, kad numatytos paramos remimo priemonės tokiems ūkininkams būtų lengviau prieinamos. E, dėl paramos mes dar panaikinome visą eilę priemonių, kurios, jau viešose diskusijoje apie tai kalbėjom, kurios e, yra sunkiai sukontroliuojamos. Dabar yra numatyta dauguma priemonių, kurias sukontroliuoti bus nesudėtinga. Kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, ir administracinę naštą, turėtume suprasti, kad pastaruoju metu, mano nuomonė, administracinė našta išaugo. Todėl ją reikia mažinti, kad pasiektume geresnių rezultatų dėl rinkos priemonių. Ir tai jau bus mano kalbos paskutinė dalis. Mm, esame tikri, kad įvairiausiose diskusijose mm, minėtasis rinkos priemonės turi leisti sukurti tam tikrą apsauginį tinklą. Tai ypač pasirodė aktualu prasidėjus kriziai. E, mes e, kalbame apie tam tikrą valstybių įsikišimą, valstybių intervencijas ir valstybių sugebėjimą veikti greitai krizių, krizės aplinkybėmis. Siūlome priemonės, kurių kol kas nebūdavo E, kurios leis geriau suvaldyti rinkos e, padėtį finansinių požiūrių. Jeigu mes norime, kad e, rinka gerai funkcionuotų ir būtų palanki ūkininkams, ateityje turėtume užtikrinti gerą jos funkcionavimą ne tik administracinėmis griežtomis priemonėmis ir valstybių uh, E, valdymo priemonėmis, bet tam tikromis e, pačių ūkininkų rankose esančiomis rinkos valdymo priemonėmis. Viena vertus, gamintojai turi turėti tam tikras finansinės priemonės, leidžiančias jums, e, jiems dirbti ir tai prisidės prie gero rinkos veikimo. Ir Kita vertus, ūkininkai galės patys geriau sureaguoti rinkamos, rinkos duodamus signalus. Matome, kad Europos komisija e, pateikė gerai subalansuotą pasiūlymą. Šis pasiūlymas yra skirtas 27 valstybių narių ES. Jame atsispindi Europos žemės ūkio politikos įvairovė ir bendroji žemės ūkio politika yra įtvirtinama kaip bendruomenės, bendrijos masto politika. Aš žinau, kad Paolo pradės dabar ilgą diskusiją apie šį mūsų pateiktą pasiūlymą, bet vienintelis dalykas, kurio aš dabar paprašyčiau, tai analizuodami šį pasiūlymą, kuris yra prieš jūsų akis, nepamirškite, kad jis yra techninėmis priemonėmis, techninio tipo e, dokumentas, bet jis. E, turi būti paprastas įgyvendinti ir veiksmingas, taip pat ir politiniu požiūriu. Ačiū ir aš jums linkiu geros ploties diskusijose. Mes net nebejojame, gerbiamas komisijos nary, kad komisija su mumis bendradarbiaus ir kad sieks išsiaiškinti su mumis kartu visas abejonės dėl šios reformos. Dabar Danijos žemės ūkio ministras ministrė neatvyko, nes e, buvo problemų su lėktuvu. Todėl suteikiu žodį Kipro žemės ūkio ministrui Sofokliui Alitrarui. Žodis jums. Kyrie Proedrė tų Eurokinovulijų, Kyrie Proedrė Disipitro. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamento pirmininkė, Žemės ūkio komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, tarybos atstovai. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti už šią iniciatyvą, surenkti šį susitikimą. Taip pat ačiū ir man suteikta galimybę trumpai pasisakyti šiame susitikime. Žinodamas, kad čia dalyvauja parlamento, komisijos, tarybos atstovai, noriu pabrėžti, kaip svarbu, kad įvairios institucijos bendradarbiautų, kad darbas vyktų tinkamai ir kad šis BŽUP reformų procesas būtų sėkmingas. Bendroji žemės ūkio politika turbūt yra pati plačiausia ir labiausiai išplėtota Europos Sąjungoje. Komisijos narys pristatė pasiūlymus jie yra tikrai platus ir gilus bei išsamus. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Čiolos už milžiniškas pastangas, jo ir jo tarnybų pastangas rengiančios pasiūlymus. Mes susidurėme su įvairiais iššūkiais, jie yra labai sudėtingi, mes gyvename sudėtingų laikotarpių, taigi labai svarbu sėkmingai atlikti šį sudėtingą darbą. Žinoma, Kiprui teks labai svarbus vaidmuo, nes kitų metų antrąjį pusmetį mes pirmininkausime ES. Bet esu įsitikinęs, kad trys pirmininkaujančios valstybės, mes Lenkija ir Danija, užtikrinsime, kad iki kitų metų pabaigos diskusijos bus baigtos ir bus priimti svarbiausi sprendimai kuriais bus grindžiama tolesnė mūsų bendroji žemės ūkio politika. Žinoma, mes esame maža šalis, mūsų ištekliai nedideli, bet mes ir mes puikiai suprantame, kokie sudėtingi klausimai yra mūsų darbo tvarkėje. Tačiau mes taip pat esame ir ta šalis, kuri neturi labai didelių nacionalinių interesų šioje srityje. Tikiuosi, kad mes dirbsime konstruktyviai, kartu sieksime bendrų tikslų ir vadovausimės mm, gera valia bei konstruktyvumo principų. Ir labai tikiuosi, kad e, institucijos, įskaitant Europos parlamentą, pasieks susitarimą. Nenorėdamas užbėgti už akių būsimai diskusijai, norėčiau iš karto pasakyti, kad Kipras palankiai vertina komisijos pateiktus pasiūlymus. įgyvendinant e, strategiją Europa 2020 mes turime eiti ekologiškų kelių, turime plėtoti mokslinių tyrimų politiką, politika turi būti aiškiama, grindžiama aiškiais kriterijais, kad būtų galima įveikti iššūkius, kuriuos kelia, pavyzdžiui, klimato kaita. Mes taip pat turime reaguoti į vartotojų poreikius, mūsų politika turi būti pritaikyta prie ūkių didelių ir mažų ūkių poreikių. Mes taip pat turime labai plačiai žvelgti į padėtį regionuose. Aš esu tikras, kad mes rasme priemonių įgyvendinti e, šios tikslus. Žinoma, daugiametė finansų perspektyva jau dabar uh, E, mes finansų planas jau dabar yra formuluojamas ir e, tas dokumentas bus mums nepaprastai svarbus. Visi matome, kaip šis sektorius keičiasi ir nereikėtų galvoti, kad e, komisijos pateiktasis paketas yra e, aklinai suformuluotas ir uždarytas ir niekas jo nebepakeis. Manau, kad šis susitikimas šiandien mums yra labai svarbus, nes tokiu būdu mes tiesiog geriau suprasime, kokia svarbi yra bendroji žemės ūkio politika ir kaip ją e, ja, pasinaudodami mes galėsime atremti ateičiai, ateityje iškylančius iššūkius, kai e, Europa turės įgyvendinti Europos 2020 strategiją. Baigdamas aš norėčiau padėkoti už e, ir tikėtis, kad toliau bus tęsiamas puikus bendradarbiavimas ar skirtingų ES institucijų. Ir vadovaudomėsi tokiais gerais komisijos pasiūlymais, mes galėsime toliau dar juos ištobulinti ir galiausiai bus pasiektas toks rezultatas, kad reformų pasiūlymai bus efektyvus ir e, leis žmonėms dirbti pagal supaprastas procedūras e, komisijos e, narys Čiolos kalbėjosi apie supaprastymą iš didžiosios raidės. Aš e, manau, kad reikėtų paprasčiausiai įvardinti, kokie yra mūsų ketinimai. Mes e, pirmąjį ramstį turime paversti žaliu. Reikia sukurti pasiūlymus, kurie būtų naudingi smulkiems ūkininkams. Ir aš tikiuosi, kad siūlomas reformos leis sukurti gerą bendrą strategiją ir padirbti kartu, e, palaikant ryšį su kitomis politikos rytimis ir kitais sektoriais. Manau, kad tai bus geriausias pagrindas, kuriuo vadovaudomėsi mes galėsime sukurti antrąjį bendrosios žemės ūkio politikos ramsti. Nors šios reformos jokių būdų negali uh, stabdyti ūkininkavimo raidos ir apsunkinti kaimo plėtros programų įgyvendinimą. Mes nenorime tokios bendrosios žemės ūkio politikos, kuri būtų e, nesubalansuota, kad vienas ar kitas ramsis dominuotų. Uh, Norėčiau pabrėžti, kad Kipro nuomonė yra labai svarbu ir viskas, kas susijęs su klimato kaita. Suprantame, kad reikia stengti švelninti klimato kaitos padarinius, mažinti emisijų mastą ir ieškoti galimybių e, surinkti anglės dvideginį. Mes e, suprantame, kad bendro žemės ūkio politika prie to gali prisidėti. Apie tai galvodami turime kurti ūkininkavimo praktiką. Ir nors klimatas keičiasi, ūkininkavimas turės tęstis. Resursų paskirstimo sistema. Ji turi būti pagrista aiškiais kriterijais, atitinkančiais klimato kaitos iškeliamus iššūkius. Manau, kad vis tik dar reikia e, tęsti informavimo kampaniją, nes kol kas dar ne visi suprato, kad e, jeigu bus e, nutrauktas ūkininkavimas vienoje ar kitoje teritorijoje, tai jau tai savaime atneš žalos klimatui. Kipre yra tokių zonų, kurios dabar yra pleistos, kurios sulaukėjo. Iš esmės e, tai yra e, dirbožėmio erozija. Tai, tai sukuria dirbožėmio eroziją ir jis tampa visiškai nenaudingas. E, ir, ir taip atsitinka todėl, kad Kipre yra kitų žemės plotų, kurie yra derlingesni ir todėl jų sąskaita uh, yra tam tikros zonos apleistos. Bet tai būtų turbūt tai yra aktualiausia viduržėmio jūros regionui. Ir dabar pirmiausia mums reikia daugiau skaidrumo paskirstant lėšas, ypač kai kalbam apie antrąjį ramstį. Jeigu pagalvotume apie komisijos e, mintis dėl poveikio vertinimo, tai pamatytume, kad galima sukurti realistinį scenarių, kuris atspindėtų pirmąjį ramstį. Manau, kad būtent tokiu požiūriu ir turėtume vadovautis. Žinoma, dar pasiūlymus galima būtų šiek tiek sugriežtinti, koreguoti, mes visi dalyvausime šiame procese bet turime vadovauti sveika nuovota, nuovoka ir žiūrėti, kaip tie pasiūlymai dera tarpusavyje. Tikiuosi, kad dirbsime konstruktyviai, manau, kad jaučiu daug geros valios ir labai tikiuosi, kad susitarsime dėl šių pasiūlymų. Bene, grats. Dėkoju ministrui Sofokliui. O dabar žodis pranešėjams. Pradėsiu nuo gerbiamojo Luis Manuel Kapulas Santos žodis jums. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Parlamento, ilustres membros da mesa. Ačiū, pirmininkė, parlamento pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šią iniciatyvą. Manau, kad ši iniciatyva rodo visų trijų institucijų pasiryžimą dirbti drauge ir bendradarbiauti. Savo frakcijos vardu ir kaip pranešėjas taip pat e, galiu pasakyti, kad e, esu pasirengęs dirbti su kolegomis Europos parlamente, su komisija ir taryba. Tikrai, bendroji žemės ūkio politika yra seniausia politikos kryptis ir bendriausia politikos kryptis ES. Ji yra grindžiama um, solidarumo principo ir klėstėjimo principu, tuo yra grindžiama visa Europos Sąjunga. Ir būtent šioje srityje slypi mūsų tapatybė, mūsų kultūrinės šaknis. Tai yra, ši politika yra tas pagrindas, kuris mums e, padeda išgyventi sudėtingomis aplinkybėmis ir padeda įveikti nacionalinį egoizmą. Mes turime žengti pirmin, turime pritaikyti žemės ūkio politiką naujam kontekstui, kuris vyrauja pasaulyje. Tai reiškia, kad politika turi būti teisingesnė įvairių regionų ir valstybių narių atžvilgių, taip pat ji turi būti konkurencingesnė, ekologiškesnė ir atspindėti ūkininkų ir mokesčių mokėtojų poreikius. To pasiekti yra labai sunku, bet mes turime prisimti šią atsakomybę plėtoti dialogą ir siekti kompromisų. Komisija yra parengusi keletą pasiūlymų, kurių principai ir tikslai iš esmės atitinka ir Europos parlamento pozicijas. Šiemet Europos parlamentas jau du kartus reiškia savo nuomonę šiais klausimais ir e, dėl tų pranešimų buvo balsuota didelė balsų dauguma už. Taigi dabar kyla klausimas, kaip įgyvendinti nustatytus principus praktiškai. Politinė bendruomenė ir ūkininkai daugelie valstybių narių į pasiūlymus sureavo, sureagavo gana kritiškai. Mes tai kritikai pritarėme. Visų pirma, manome, kad biudžetas nėra pakankamas, ypač turint galvoje, kad tiesioginės išmokos, kurios yra reformų centre, bus paskirstomos remiantis tik istorinių principų, tik istorinių skaičiavimų formulę. Tai yra visiškai nepriimtina, turint galvoje tų išmokų poveikį ūkininkams. Nacionaliniai finansavimo paketai turi būti nustatomi tik po tinkamų skaičiavimų. Ir jeigu atsirastų dėlių skirtumų, reikia pritaikyti korekcinius mechanizmus. Per visą BŽUP istoriją ir per jos reformas šis klausimas visada buvo svarbiausias, jis ir dabar bus labai svarbus ir čia reikia politinės valios ir kompromisų tikiuosi, kad visais kitais klausimais mes priimsime tinkamus sprendimus, turiu galvoje ekologiškumo skatinimą, rinkos intervencijas, kaimo plėtros prioritetų nustatymą ir taip pat šios politikos derinimas su struktūriniais fondais. Mes turime visi kartu prisimti atsakomybę ir uh, labai tikiuosi, kad kitos frakcijos, taip pat kitos institucijos prisidės prie šio darbo ir kad mes patvirtinsime apčiuopiamas priemonės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl bendrosios e, žemės ūkio rinkos organizavimo prisimindamas uh, e, tai, kas jau ir anksčiau pasakyta. Uh, E, des pranešime Europos parlamentas yra pasakęs, ką jis galvoja apie bendrosios žemės ūkio politikos e, e, įtaką mytybos grandi, maisto grandiniai, maisto gamybos grandiniai. Mes žinome, kad ta grandinė dabar sutrumpėjo ir per dešimt metų tai sudaro dešimt procentų. Prisiminkim tokią situaciją. Antras dalykas. Neseno patirtis parodė, kad vienintelis įstatymas rinkoje, uh, ūkininkams yra sugebėjimas taupyti, yra poreikis taupyti rinkoje, nes e, dėl e, bendrų krizės e, padarinių ūkininkai susiduria su labai rimtais sunkumais. Nes dabar dėl klimato, dėl sanitarnių, dėl daugybės kitų reikalavimų ūkininkai tiesiog nebesugeba dirbti taip, kaip iš jų reikalaujama. Kitas dalykas, Europos komisija e, turi e, nuolat kalbėti apie konkurencingumo išlaikymą. Mes e, matome, kad jau daugelį metų e, ūkininkai atsižvelgia į rinkos poreikius be abejo savo gamybose, gamyboje ir e, mes turėtume tose kartu mūsų rengiamose diskusijose pagalvoti apie pagrindinius e, elementus. Mes kartu turime apibriežti konkurencingumo taisyklės taikomas e, maisto grandiniai ir žemės ūkio produkcijai. E, didžiųjų platintojų turėtų likti turbūt 6-7 grupės, nes dabar mes matome, kad atsiranda tam tikri karteliai, kurie iškraipo konkurenciją ir e, paprastiems ūkininkams darosi sunku patekti į rinką. Matome, kad Europos komisija e, turėtų greičiau reaguoti į ūkininkų keliamus reikalavimus. Dėl e, komisijos e, siūlomų deleguotųjų aktus mes turėtume pasakyti, kad sprendimų prieimimo gale turėtų priklausyti ir ministrų tarybai, ir Europos parlamentui. Grazie, Michel. Adesso la parola Giovanni Lavia. Dėkoju dabar Giovanni Lavia. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai, kolegos, tarybos pirmininkė. Man labai malonu šiandien dalyvauti šiame renginyje, nes e, mums, pranešėjams šios reformos klausimais, tai yra ypatingas momentas, kai mes galime išgirsti, išklausyti visus veikėjus žemės ūkio e, klausimais ir išklausyti įvairius požiūrius. Bendra žemės ūkio politika yra istorinė ES politika, pirmoji politika, kuri visada pritraukė daugiausiai išteklių, e, kuri dėl šios politikos kartu sėsdavo visi prie vieno stalo ir bandydavo rasti vieną bendrą išeitį. Be pridėtinė bendros žemės ūkio politikos vertė yra nenuginčiama. Ir aišku tai, kad kartu mes galime pasiekti daug, daug reikšmingesnių rezultatų negu atskiros šalis pavieniui. Štai kodėl reikia bendros politikos, žemės ūkio politikos ES lygių. Ir šiai politikai reikia išteklių, tai yra nebejotina. Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl išteklių bendrai žemės ūkio politikai rodo, kad išteklių mažėja, du, lyginant su 2011 metais, einamieji ištekliai vis seks ateinančiais metais. Ir tas mažėjimas, ta biudžeto dalies, sumažėjusi biudžeto dalis iš tikrųjų yra klausimas, kurio mes negalime ignoruoti. Uh, nes nauja bendra žemės ūkio politika turi, žinoma, būti susijęta su daugiametė finansinė programa ir tai mane, gerbiamasis komisijos nariai, neramina. Jūs žinote, kad naujos finansinės, naują finansinę programą turi priimti valstybės narės kartu. Ir šios krizės metu valstybių narių pozicijos labai skiriasi. Todėl situacija yra tikrai neraminanti. Ir šitame kontekste, pačiame parlamente, mes turime peržiūrėti, pakeisti savo poziciją bendro žemės ūkio politikos atžvilgiu. Ir turime galvoti, pagalvoti, iš kur visų pirma gauti išteklių tai bendra žemės ūkio politikai. tas, ta reforma turi dėrėti su daugiametės finansinės programos prieimimu. Aišku tai, kad anksčiau mūsų nusistatyti terminai galbūt nebus pasiekti, galbūt reikės dirbti ilgiau, nes tikrai nėra lengva nustatyti išteklius, ypač ryšim su pirmoju ramščiu tikrai bus sunku apibrėžti kaimo plėtros turinį, jeigu neturėsime išteklių. Jeigu mes nesuvoksime, apie ką mes kalbame, tai tikrai vargu ar mes galėsime kažką įgyvendinti. Štai kokiu keliu mes turime eiti kartu, turime kartu peržiūrėdami daugiametinę finansinę programą apsvarstyti būtent šios aspektus. Mane neramina ir tai, kad senųjų reglamentų pridernimas prie Lisabono sutarties vyksta gana lietai ir taip gali dubliuotis dvi temos, o tai tikrai nebus geras dalykas. Ir iš tikrųjų mes visų pirma turėtume išspręsti pridernimo prie Lisabono sutarties klausimą, o tada jau nuspręsti, kaip bus su bendra žemės ūkio politika. Reglamento, finansinio reglamento turinys gali padėti geriau panaudoti išteklius, turi padėti geriau panaudoti išteklius ir taip pat veiksmingiau taikyti nuobaudas, nes dažnai atskiros ES valstybės narės tiesiog kenčia nuo fiksuoto išmokų mažinimo. Dėkoju Giovanni. Dabar pradėsime pirmąjį diskusijų raundą. Suteikiu žodį pirm, dviems ministrams ir dviems parlamento nariams. Pradėsime nuo Belgijos žemės ūkio ministro, ministras, o po to Bulgarijos žemės ūkio ministrė. Ačiū. Pirmiausia, aš noriu padėkoti už tai, kad vyksta toks, tokio formato susitikimas. Pirmą kartą toks renginys vyksta ir tai aiškiai parodo, kaip ši diskusija yra e, susijęjama su bendra sprendimo prieimimo procedūra. Keletą detalių išskirsiu. Pirmiausia, e, pozityvūs aspektai. Pirmiausia, atrodo, iš tiesų mes pradėsime konkrečiai dirbti, konkrečių veiksmų imtis. Antras dalykas, pasiūlytos priemonės yra pozityvios, ypač e, jauniems ūkininkams siltos priemonės, tačiau ir jų nepakanka. E, Lygiai taip pat yra numatytos tam tikros priemonės kriziniais atvejais, e, kai e, yra reikalinga parama krizinėmis aplinkybėmis. Tos numatytos priemonės ūkininkų organizacijoms leis dirbti struktūruočiau ir geriau dėrėtis e, su suinteresuotomis pusėmis. Bet aš norėčiau išskirti ir keletą negatyvių elementų, keletas fundamentalių dalykų. Uh, Mes išanalizavę tekstą e, matome, kad negalima, kad iš tiesų nei kiek nėra kalbam apie supaprastinimą ar skaidrumą, apie kuriuos tiek daug buvo šnekėta. Priešingai, taryboje susidarė įspūdis, kad yra nuomonių daugybė, idėjos skiriasi ir supaprastinimą tikrai bus sunku pasiekti. Antras dalykas, diskusijos tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje negali e, susidėti tik iš mūsų idėjų. Aš esu Belgijos atstovė ir aš galiu pasakyti, kad mes e, Belgijoje ūkininkus turime, mūsų ūkininkai yra labai e, produktyvus, tarp produktingiausių Europoje jie yra. Ir manome, kad jų interesus nėra pakankamai gerai atsiverkti. Aš galvoju daugiausia apie e, tam tikrus aspektus susijusius su e, gyventojų tankiu valstybėse. E, Mums taip pat atrodo, kad siūlomos priemonės yra per daug sudėtingos ir per daug brangios, reikia daugiau lankstumo valstybėms narėms. Tarp negatyvių dalykų norėčiau paminėti ir tai, kad yra siūloma panaikinti cukraus kvotų sistemą iki 2015 metų. Tas sektorius jau 2005 metais buvo iš esmės reformuotas ir dabar e, buvo įvykdyti tam tikri pakeitimai. Mes e, ne, negalime sakyti, kad bijome tų kvotų panaikinimo, bet manau, kad 15 metais yra per anksti. Dėl antrojo ramščio ten irgi buvo vardinti aiškus tikslai, mes nesu visais iš jų sutinkame, ypač nesutinkame su nepalankių sąlygų zonų apibrėžimu. Mes manome, kad turėtų būti atlikta techniškesnė analizė E, ji leistų aiškiau apibriežti pagalbos e, tas zonas, kurios, e, kuriuoms reikia pagalbos, galėtų būti aiškiau nustatyti skaičiai komisijos pasiūlyme ir galėtų būti aiškiau pasakyta, kaip lėšas bus paskirtos tarp valstybių narių. Nenoriu kalbėti per daug ilgai, nes kol kas tą dokumentą tik pirmą kartą svarsome. Svarbiausia yra tai, kad komisijos siūlomose pasiūlymuose uh, nematome jokių elementų, kurie struktūriškai leistų um, išspręsti problemas susijusias su ūkininkais ir vartotojais dabar. Aš turiu galvoje tą situacijos nepastovumą, todėl mes norime tvirtesnių pasiūlymų. E, Paulo, kaip jūs žinote, Belgija visuomet dalyvauja diskusijoje ir mes tengiamės būti pozityvus ir konstruktyvus. Ačiū. Grazie, Sabina. Adesso la parola a Mir. Dėkoju, Sabin. Dabar žodis e, Miroslavui Nadinovui, Bulgarijos ministrui. Благодаря ви, господа председател. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamis komisijos nariai, mėly kolegos. Noriu pirmiausia padėkoti už tai, kad leidote mums čia atvykti. Noriu padėkoti uh, ir Europos komisijai, ir Žemės ūkio komitetui, ir pirmininkaujančiai Lenkijai, kad leidžia mums prisidėti prie šių svarbių reformų diskusijos. Čiagi kalbėsime apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį. Aš norėčiau uh, išsakyti keletą komentarų apie kai kurios pasiūlymus, e, kai kurios pasiūlymo elementus. Pirmiausia, tiesioginė parama E, konkrečios paramos e, priemonės ir sanglauda. Tiesioginės išmokos yra nepaprastai svarbios, nes e, jos prisideda prie ūkininkų pajamų lygio. Tačiau tuo pat metu turime galvoti apie bendrosios žemės ūkio politikos bendruosius tikslus ir apie tai, kaip mes galėtume atremti šiandien iškylančius naujus iššūkius tam mums reikėtų adekvatesnio finansavimo. E, lėšų perpaskirstimas tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje taip pat yra nepaprastai svarbus pasiūlymo elementas. Tikimės, kad visi ūkininkai e, galės būti traktuojami lygiaverčių pagrindų, nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies jie yra tiesioginių išmokų korekcijos metodas e, bus e, pasiūlytas ir mes norėtume, kad e, ta prasme būtų išsikelti toliau siekiantys tikslai. Dėl sanglaudos. Dėl Bulgarijai ir Rumunijai norėtume, kad mokėjimų maksimali riba būtų pasiekta jau 2014 metais ir ne vėliau. Nes ta parama išlieka Bulgarijos ir Rumunijos ūkininkams nepaprastai svarbi, siekiant rasti vietą Europos rinkoje, siekiant įsitvirtinti Europos rinkoje dėl ekologinių priemonių įgyvendinimo. Žinoma, ekologinės priemonės yra labai svarbios, E, ir tas nustatytasis procentas turbūt dar yra nepakankamas. Tačiau manome, kad reikėtų šiek tiek daugiau lankstumo, nustatant procentą kiekvienai valstybei nariai. Kiekviena valstybė narė turi spręsti savo ekologinės problemas e, savo e, tinkančiomis priemonėmis. Mes e, E, džiaugiamės, kad egzistuoja galimybė suteik, gauti paramos ir pagal tam tikras sąlygas iškeliamas valstybėms narėms, tam tikriems probleminiams e, sektoriams, taip pat skaitant e, ir gyvulininkystę, tai būtų labai naudinga parama, naudinga politika. Šiek tiek abejojame dėl tų 150 eurų Manome, kad e, ta riba turėtų būti šiek tiek e, lankstesnė. Valstybės narės turėtų turėti galimybę mm, kitaip valdyti, lankščiau valdyti pirmojo ir antrojo ramščio e, finansavimą. Vienuoliktasis punktas mūsų nuomonė yra labai svarbus. E, pasiūlymas pateiktas 2014 metams ne visiškai tenkina valsty, visų valstybių narių interesus. Bulgarija turi kur kas daugiau teritorijos negu paminėta šiame dokumente kaip e, galimos remti teritorijos. Ir kalbant e, dėl rinkos valdymo ir inter, rinkos intervencijų bei skirtingų sektorių, galime pasakyti, kad vis sakome už skirtingų priemonių taikymą. Manome, kad numatytosios priemonės leis sustiprinti e, ūkininkų garantijas ūkininkams O dėl kaimo plėtros ir prioritetų, dėl tikslų ir priemonių, rizikos vertinimo priemonių paketo, mes e, pasisakome už visas priemonės, kurios leidžia uh, geriau bendradarbiauti miškininkystės ir žemdirbystės sektoriui, taip pat palaikyti jiems ryšį su um, akademikų bendruomenė. Mes bendrai galime pasakyti, kad komisijos pasiūlymui pritarėm. Atsiprašau, bet e, turime bandyti sutaupyti laiko, nes e, kai kurie kolegos turi išvykti anksčiau. Dabar suteikiu žodį deputatams, Desui, O po to Peres žodis e, jums. Ačiū pirmininkė, tarybos atstovai, komisijos nariai, valstybių narių ministrai, ponios ir ponai. Parlamentas, taryba ir komisija artimiausių metu turės prisimti labai didelę atsakomybę už BŽUP po 2013 metų. Mes čia kalbame daugiau apie, nei apie 14 milijonų žmonių, daugiau nei 170 milijonų hektarų žemės ir kalbame apie daugybę vartotojų, kurie tikisi gauti šviežio maisto. Prisimenant pastaruosius kelis dešimtmečius galima būtų pasakyti, kad mūsų gamyba tapo tvaresnė. Klausantis diskusijų valstybėse narėse kartais susidaro įspūdis, kad bendroji žemės ūkio politika yra būtent ta politika, kur yra didelis deficitas. Tačiau ne, taip nėra. Ūkininkai galvoja apie tai iš savo pozicijų, politikai dažnai galvoja tik apie rinkimus, tačiau reikėtų galvoti apie produktivumą, apie maisto gamybą visoje Europos Sąjungoje. Aš susipažinau su visais pasiūlymais, kurie išdėstyti daugiau nei 650 puslapių. Ir Nepaisant to, kas yra teigiama, aš manau, kad tie pasiūlymai sukurs daugiau biurokratijos nei dabar. Taip, aš sutinku su komisijos nariu Čiolos, kad visų pirma reikia susipažinti su pasiūlymais, tik tada juos vertinti. Tačiau ir jeigu mes norime kritikuoti pasiūlymus, tai turėtume pateikti kontrpasiūlymų. Manau, kad per artimiausias kelias savaitės ir galėsime tai padaryti, galėsime uh, pasiūlyti įvairių alternatyvų, kurios atitiktų e, vietos situaciją. Manau, kad pasiūlymais ne visada atsižvelgiama į situacijų įvairovę. Kad mūsų ūkininkai turėtų gerų perspektyvų, turime stengtis mažinti skirtumus, kurie dabar egzistuoja, turime siekti tvarumo ten, kur jo dabar nėra. Neturiu dabar laiko gilintis visas detalės, Tačiau reiktų neužmiršti, kad dažnai esmė slypi būtent detalėse. Turime galvoti apie skirtumus, taip pat reikia suprasti, kad krizės sąlygomis gali atsitikti taip, kad ūkininkai gaus mažiau pinigų, bet turės įveikti daugiau biurokratinių kliūčių pasistengime, kad taip neatsitiktų, pasistengime suteikti gerų perspektyvų ūkininkams. Ir mes pateiktus pasiūlymus turime pakoreguoti taip, kad juos būtų galima tinkamai gyveninti vietose. Gracias, señor presidente, señores ministros. Ačiū dabar, ponė, ponė Garcia Pers. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tokio pobūdžio susitikimai mums suteikia galimybę pasikeisti nuomonėmis tarp valstybių narių, ministrų. Mūsų nuomonės dėl komisijos pasiūlymų, dėl BŽUP reformos galbūt skiriasi. Jos skiriasi ir tarp parlamento narių. Žemės ūkio komitete šis klausimas jau buvo aptartas ir, kaip jau sakiau, labai svarbi ši galimybė keistis nuomonėmis. Parlamento pozicija, kuri buvo išdėstyta ankstesniuose pranešimuose ir toliau išliks, tikiuosi, kad būtent jie bus vadovaujamas vykdant BŽP reformą. Yra tam tikrų dalykų, dėl kurių nesutariama, pavyzdžiui, dėl biudžeto parlamentas jau yra pareiškęs, kad nepritarsime jokiam BŽP biudžeto mažinimui. Mes sutarėme dėl to, kokie iššūkiai mūsų laukia ir jeigu mes susitarsime dėl naujų priemonių, tai joms įgyvendinti reiks tinkamo biudžeto. Ir būtent apie tai mes nuolat kalbame Europos parlamente. Yra tam tikrų aspektų, dėl kur, kuriems mūsų komiteto nariai nepritarė. Jums šie dalykai yra gerai žinomi. Yra teigiama, kad komisijos pasiūlymų atsižvelgiama į ūkininkavimo Europoje skirtumus, tačiau aš su tuo nenorėčiau sutikti. Pavyzdžiui, jeigu mokamos, jeigu nustatytas vienodas išmokų dydis, tai negali būti atsižvelgiama į skirtingas situacijas o tai daryti reikia. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie labai konkretų dalyką. Komisijos narys šiandien sakė, kad nori siekti didinti gamybą visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie cukrų, manau, tai yra aiškus pavyzdys, kaip netinkamas sprendimas priverčia gamybą išnykti tam tikrose regionuose. Taigi mes turime viską labai kruopščiai apgalvoti, turime išnagrinėti komisijos pasiūlymą dėl cukraus kvotų 2015 metais. Parlamente jau patvirtinome nuomonę. Taigi turime ir toliau keistis nuomonėmis, turime uh, priimti tokį sprendimą, kuris užtikrintų šio mano minėto sektoriaus ateitį, kuris užtikrintų, kad žmonės ir toliau galėtų ūkininkauti kaimo vietovėse. O tai daryti darosi vis sudėtingiau. Taigi tikiuosi, kad per artimiausius kelias mėnesius mūsų diskusija išsiplės ir mes priimsime tokius sprendimus, kurie bus palankus um, ūkininkų bendruomeniai. Ministra. Ministrai Ilsa Haigner, Vokietijos ministrė ir Ispanijos žemės ūkio ministrė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komiteto pirmininkui Savitskį, dėkoju komisijos nariui Čiolos. Noriu padėkoti kolegoms iš parlamento už kvietimą dalyvauti šiame susitikime. Dėkoju Žemės ūkio komitetui. Taip pat labai esu dėkinga už galimybę šiandien susitikti su Europos parlamento nariais ir tarybos atstovais. Noriu pasakyti, kad Vokietija remia komisijos iškeltus tikslus, tačiau, kaip kai kurie kiti kolegos, manome, kad ne visi klausimai dar išspręsti, tikiuosi, kad juos pavyks išspręsti vėliau. Dabar norėčiau paminėti keletą jų. Visų pirma, mūsų nuomonė, komisijos pasiūlymas dėl tiesioginių išmokų perskirstimo tarp valstybių narių yra gana skaidrus, numatoma skaidri sistema, mes tuo džiaugiamės, tačiau norėtume daugiau aiškumo dėl bendro biudžeto ir finansinės perspektyvos. Kalbant apie tiesioginių išmokų paskirstimą valstybėms narėms, yra kalbama apie būsimą išmokų paskirstimą. Ir čia reikėtų pagalvoti ir apie kitas ES politikos sritis, tai yra kaimo plėtrą ir struktūrinius fondus. Mes pritarėme komisijos požiūriui dėl regionių ir nacionalinių išmokų paskirstimo valstybėse narėse. Manome, kad toks metodas Vokietijoje jau pasiteisino. Kalbant apie tiesioginės išmokas nacionaliniu lygiu, nereikėtų kvestionuoti kitų taikomų priemonių. Todėl Vokietija pasisako prieš tiesioginių išmokų viršutinės ribos nustatymą. Komisijos pasiūlyme yra nutolstama nuo visiško išmokų atsiejimo teritorinių lygių ir mes tam tikrai nepritarėme. Mes manome, kad reikėtų numatyti tam tikrą pereinamąją sistemą. Toliau aplinkosaugos aspektai Vokietija pasisako už tai, kad būtų didinamos išmokos šioje srityje, tačiau reikėtų čia neužmiršti ir tikslo užtikrinti maisto saugą. Taip pat reikia neužmiršti ir žaliavų reikalingų kitiems gamybos sektoriams. Reikia atsižvelgti į tai, kad žemės ūkis prisideda prie tikslų siekimo aplinkosaugos rytyje. Tie ūkininkai, kurie dalyvauja aplinkosaugos programuose, neturėtų nukentėti įgyvendinant kitas ekologiškumo skatinimo programas. Taigi reikia pagalvoti, ar nuostatos dėl galbūt nuostatas dėl ekologiškumo skatinimo būtų galima išplėsti ir, tai, ir taikyti jas ir antrajame ramstyje. Dėl kaimo plėtros. Čia neturi būti skiriamos lėšos tiesiogiai valstybėms narėms. Reikia parengti tinkamus planus, reikia visų pirma atkreipti dėmesį į nepalankioje padėtyje esančias vietovės ir toliau teikti joms paramą. Ta parama turi būti siejama su kitais ES fondais ir reikia tą paramos skirimą geriau koordinuoti. Dabar perėsiu prie paskutinės savo pastabos, jis susijusi su BŽUP su paprastinimu. Tai yra esminis dalykas. Aš norėčiau dar labiau paraginti komisiją. Ji jau stengiasi supaprastinti BŽUP, pasiūlė būdą, kaip tai daryti, bet mūsų nuomonė to nepakanka. Uh, pasiūlymas nėra pakankamas. Priešingai, tas pasiūlymas dar padidins administracinę naštą. Aš žinau, kad mūsų laukia ilgas diskusijų procesas, turėsime dirbti su komisija, taryba, parlamentu. Reiks rasti geresnių sprendimų, kad e, BŽUP būtų pagerinta. Dabar žodis Rosai Aguilar, atsiprašau, jeigu keičiu šiek tiek tvarką, bet e, turiu atsižvelgti į skrydžių tiesiog tvarkaraštį. Žodis jums. Senor prezidente, senora ir senore diputada ir diputado, kolega, ministra. Dėkoju pirmininkė, gerbėmiai ministrai, kolegos, parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti tiems, kurie surengė šį posėdį. Mes labai teigiamai žiūrime į tai, nes tai yra forumas dialogui. Mes norime būti nusteikę konstruktyviai, tačiau tuo pačiu labai aiškia, turime labai aiškę poziciją ir norime ją išsakyti. Europos Sąjungoje Žemės ūkis turi būti suvokiamas kaip strateginis sektorius, kuris gali padėti apsirūpinti maistu visai ES. Todėl mūsų nacionalinė pozicija buvo sutarta tarp įvairių šalies regionų ir tarėme su ūkininkų asociacijomis, su kooperatyvais. Todėl manome, kad komisijos pasiūlymas nepakankamai, jo nepakankamai jautrai buvo atsižvelgta į mūsų e, išsakytas pastabas. Kalbant apie tiesioginės išmokas, labai aiškiai turime pasakyti, kad nesutinkame su jų dabar, dabar numatoma sistema, jeigu nesižvelgiama į gamybos skirtumus, tas pasiūlymas bu, e, tikrai apsunkins ūkių situaciją, jiems bus sunku išgyventi. Ir gamybos kainos kils. Mes manome, kad reikėtų labiau ieškoti teri, didesnės teritorinės pusiausvyros. Kalbant apie ekologinį aspektą, ir pirmąjį ramstį, tai mes sutinkame, kad bendra žemės ūkio politika turi būti ekologiškesnė, bet ūkininkai jau daug ką daro, jie, jie siekia laikytis tam tikrų aplinkosauginių taisyklių, dalyvauja įvairiose projektuose. Todėl reikia atsižvelgti į tai, ką ūkininkai jau nuveikė ir priešingai mes pakenksime konkurencingumui. Nesutinkame su aktyvaus ūkininko pateikta apibrieštimi, su pateikta apibrieštimi, kas yra aktyvus ūkininkas. Dėl supaprastinimo. Iš tikrųjų, viskas tik dar labiau komplikuojama. Ūkininkams gyvenimas tik apsunkės. Dėl e, rinkos priemonių, jos čia nepakankamai toli pažengta, norime, kad priemonės, valdymo priemonės būtų labai efektyvios, kad jas būtų galima greitai ir lankščiai taikyti, siekiant uh, reaguoti į kainų sviravimą krizės metu. Ir reikia gana aiškiai išdėstyti, kad tarpusavio principas turi būti taikomas. Dėl trečiųjų šalių, jeigu mes pasirašome susitarimus su tomis šalimis, tai reikia taip pat E, skirti dėmesį ir maisto tiekimo grandinės pusiausvirai. Mes manome, kad gamintojų organizacijų vaidmo turi būti sustiprintas, kad būtų lengviau e, dėrėtis, e, pasirašyti sutartis. Todėl pasiūlyme reikėtų kažkokių papildomų priemonių. Na, o dėl antrojo ramščio ir kaimo plėtros nemanome, kad uh, daugiau nei 50 procentų reikėtų numatyti. Bet kokiu atveju to nereikėtų. Kaimo plėtros e, svarbus elementai yra inovacija ir tuo pačiu metu reikia skatinti investicijas ir skatinti žmonės likti kaime, gyventi kaime ir prisidėti prie tvarios plėtros. reikia pagalvoti ir apie naujus ūkininkus, dvi, e, skirti 2 procentus nepakanka tam ramščiai. Jaunieji ES gyventojai turi žinoti, kad jiems bus padedama e, vystyti jų, jų tiesiog karjeras, jų gyvenimą kaime. Todėl turime jiems tai aiškiai parodyti. Ir taip pat reikia atsižvelgti ir į moterų vaidmenį. Apie moteris iš vis nekalbama pasiūlymuose. Jo visiškai nekalbama apie jų svarbą kaimo bendruomenėse. Štai kodėl iš pradžių mes norėjome atmesti komisijos pasiūlymą. Dar vienas svarbus elementas. Gamybai ne tik Ispanijoje, bet ir visame viduržėme jūros regione pakenktų tie pasiūlymai, nes nėra atsižvelgta į šio regiono reikmes. Dabar žodis e, parlamento nariams, Džordžui Lainui, o po to vicepirmininkui. Džordž Lain, dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrui. Žemės ūkio tarybos pirmininkui. Tai yra puikiai proga visoms trijoms institucijoms kartu susitikti ir pakalbėti dėl. Išklausiau Čiološo, komisaro Čiološo pasisakymą ir iš tikrųjų apsirūpinimas maistu niekada nebuvo toks svarbus politiniu lygiu. Kainos be galo sviravo, jau, sviruoja jau kelis dešimtmečius ir jau nekarta buvo kalbama apie tai, kad jūsų pasiūlymuose nesižvelgiama į augančio gyventojų skaičiaus klausimą, apie tai, kad reikia vis daugiau maisto, o išteklių vandens, energetikos ir žemės trūksta ir kad reikia kovoti su klimato kaita. Toks yra jūsų pasiūlymų pagrindinis trūkumas. Ir jis trukdo iš tikrųjų Europos žemės ūkiui pažengti į priekį. Aš manau, kad kalbant apie pagrindinį klausimą, Tai yra, ar reformomis mes atremsime iššūkius ir, ir ar sukursime naują efektyvų modelį, padėsinti taip pat sumažinti uh, anglės dvideginio emisijas. Iš tikrųjų, turbūt reikia neigiamai atsakyti šį klausimą. Pradžia yra gera, tačiau mes tų pagrindinių poreikių turbūt ne, neįgyvendinsime, tų pagrindinių tikslų. Geri dalykai yra tai, kad bus teisingiau paskirstomi ištekliai, nors man atrodo, kad valstybės narės, ne, ne visos valstybės narės taip mano iš tikrųjų, taip pat bus geriau paskirstoma tarp, paskirstomos tarp ūkininkų išmokos, pereinama nuo istorinių verčių prie naujų išmokų. Kai kuriuose valstybėse tebe naudojamos tos istorinės vertės papildomos investicijos į mokslinius tyrimus taip pat yra labai teigiamas dalykas ir taip pat tikslingesnės tiesioginės išmokos yra labai geras pasiūlymo aspektas bei aktyvaus ūkininko apibrieštis. Taip pat palaikau e, išmokas tom nepalankiom ūkininkauti vietovėms. Ir Taip pat tai, kad tiesiog nesišmokos bus susijėtos su ekologiniu aspektu, yra geras dalykas jau. Tačiau problema. Tačiau priemonės, kurios dabar yra numatytos, turi iš tikrųjų tapti veiksmais ir turi tapti veiksmingais rezultatais. Turime Žemės ūkis turi būti veiksmingesnis, anglies dvideginio sumažinimo atžvilgių ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad institucijos dirbs kartu, sukurs tą platformą, naują žemės ūkio modelį, kuris yra be galo svarbus ateičiai ir aš esu įstikinęs, kad teisės akto pasiūlymai, kuriuos paskelbė komisija, yra pirmasis žingsnis ir kad visi kartu dirbdami galės pagerinti tą teisės aktų paketą ir aš Aš esu įstikinęs, kad mes galėsime įveikti iššūkius, kuriuos patiria visas pasaulis ir kad galėsime aprūpinti savo gyventojus maistu. Dėkoju. Dėkoju, Džordžai. Dabar vicepirmininkas Vačevovskis. Labai ačiū, pirmininkė, ministrė, ponios ir ponai. Pasiūlyme pateiktos pasteiktame mums šiandien svarstyti, yra daug gerų idėjų. Pavyzdžiui, parama aktyviems ūkininkams, ekologiškumo taikymas, daugiau paramos e, smulkiems ūkiams. Bet kadangi aš esu vienintelis šešėlinis pranešėjas dėl tiesioginių išmokų, e, turiu galvoje šešėlinis pranešėjas iš naujosios valstybės narės, tai norėčiau keletą žodžių pasakyti e, dėl tiesioginių išmokų subalansavimo. E, senosios ir nuosios valstybės narės gana smarkiai skiriasi. Nors kai kuriuose senosiuose valstybėse narėse yra ir nedidelių išmokų. Kai aš susitikau su Lenkijos ūkininkais po to, kai buvo paskelbti šie pasiūlymai, tai aiškiai pasakiau, kad yra gerų ir blogų naujienų. Ir uh, Gera naujiena yra ta, kad tie mokėjimai bus suvienodinti, bet bloga naujiena yra ta, kad neaišku, kada tai įvyks. Aš noriu pasinaudoti šią progą, nėra Danijos atstovų, ir pateikti porą pavyzdžių palyginančių senasias valstybės narės ir naujasias valstybės narės. Aš nekalbu tik apie Lenkiją, aš kalbėsiu apie kitą valstybę. Pasiteiksiu Daniją ir Lietuvą, senesnį ir naujesnį valstybę narę. E, tai šalis, kurios yra toje pat geografinėje platumoje, tik dviejose skirtingose Baltijos jūros pusėje. E, žemės ūkio paskirties žemė yra labai panaši e, - 0,600 tūkstančių hektarų. Ir antrame priedė yra kalbama apie tiesioginės išmokas skiriamas toms valstybėms. 2014 metais Danija gaus 942 milijonus eurų, o Lietuva 396 milijonus eurų, lygiai tokiu pat e, dirbamo žemės plotų turėdami. 2019 metais po to dalinio išlyginimo skirtumai bus tokie. Danija gaus 909 milijonus eurų, o Lietuva 458 milijonus, taigi vis tik du kartus mažiau, pusė sumos. Taigi, kodėl tie skirtumai egzistuoja? Ar Danija yra kalnuota valstybė? Ne, tai nėra tiesa. Sąlygos ūkininkauti Danijoje yra net geresnės negu Lietuvoje. Danija neturi pasivyti e, ir um, atsigauti po komunistinio laikotarpio, o Lietuva tą turi padaryti. Tai kodėlgi dvigubai skiriasi tiesioginių išmokų suma? Vienintelis paaiškinimas - diskriminacija. Diskriminacija, kuri yra draudžiama pagal ES e, steigimo sutarties 18 straipsnį. Man nepatinka tas terminas palaipsnis skirtumų panaikinimas. Grįžtame, taip, taip kalbėdami, prie 2004 metų. Mes jau įstojame mažiau palankiomis sąlygomis ir paskui palaipsniui mes turėjome pasiekti vienodą išmokų lygį kaip ir senusios valstybės narės. Tai turėjo baigtis 13 metais, bet atrodo, kad taip nebus. Kiek tęsis tokia situacija? Tai pažeidžia ES pagrindinius principus. Ir šios problemos sprendimas teisingas šios problemos sprendimas būtų tiesioginių išmokų teisingas paskirstimas, nes tai yra labai svarbu BŽUP ateičiai, jeigu norime, kad e, ūkininkavimą būtų visoje ES, ne tik jos dalise. Ačiū. Labai ačiū vicepirmininkė Vačiahovska, dabar du ministrai. Pirmiausia, Čekijos Respublikos ministras Peteris Bendolas, o paskui Portugalijos ministras Asafa Kristas. Ministras Bendul pirmiausia. Pone Psis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, komisijos atstovai, gerbiami parlamento nariai, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad turiu galimybę šios klausimus kartu su jumis aptarti Europos parlamente. Tas faktas, kad jūs mane praleidote E, jokių būdų neatspindi santykių tarp Europos komisijos nario ir Čekijos Respublikos. Čekijos Respublikoje dominuoja taisyklė, kad moterims suteikiama pirmenybė, taigi tokiu būdu mes tik padedame moterims kolegiams e, pasisakyti. Ir aš džiugiuosi, kad jūs e, patvirtinate tokį mūsų principą. O dabar rimtai norėčiau pakomentuoti e, mūsų aptariamą temą. Norėčiau pabrėžti, kad Čekijos e, Respublikos svarbiausias reikalavimas sukurti bendrą žemės ūkio politiką, kuri būtų skaidri, paprasta, be nereikalingos administracinės naštos. Be to, ji turi būti konkurencinga. Deja, kai kurie pasiūlymai e, sukuria kitokį įspūdį. Norėčiau pakomentuoti pagrindinius pasiūlymo elementus. Visų pirma, dėl tiesioginių išmokų ūkininkams. Naujoji sistema turėtų būti pakrista e, teisėmis į išmokas ir aš manau, kad tai jokių būdų nereiškia supaprastinimą, priešingai. Todėl mes norėtume supaprastinti tos paprastos sistemos taikymą, tai yra e, E, vienos išmokos žemės plotui sistemos taikymą, nes mes manome, kad ji yra, sistema, e, kad ji yra tinkama gera ir ji turėtų būti išlaikyta iki 15 metų. Čekija supranta Europos komisijos e, norą išmoka susijęti su ekologiškumu, tačiau ekologiškumas turėtų būti motivuotas, jis turėtų būti laisvanoriškas ir proporcingas. Taip mes galėtume tenkinti uh, ir bendrosios žemės ūkios supaprastinimo poreikius. Gerbiamas komisijos narys kalbėjo apie tai, kad negalima padidinti Europoje dirbamų žemės, plo, dirbamos žemės plotų, bet reikia gerinti gamybos e, produktivumą. Sutinkame su tokia pozicija. Tačiau tas pasiūlymas, kad 7 procentai pūdymams atidėtos žemės, e, pūdymams turėtų būti atidama žemės, būtent prieštarauja tokiai pozicijai. Ir mes tikimės, kad Europos komisija kartu su parlamentu pasieks e, geresnį sprendimą ir sugebės rasti kompromisą. Nes tas pasiūlymas, ir aš jau sakiau, kad e, apie tai taryba mums yra nepriimtinas. Dėl tiesioginių išmokų išlaikymą. Čekija visuomet pasisakė už, prieš juos. Mes nesutinkame su tokiomis priemonėmis, kurios e, parama paskirsto e, pagal dirbtinai sukurtas e, sąlygas. Dabar numatytas priemonės tik padidintų biurokratijos naštą ir ūkininkams, ir valstybių narių administracijai, todėl nesutinkam su tokiu pasiūlymu. Antrasis ramstis - kaimo plėtra. Kaimo plėtra Čekijai yra prioritetas ir manome, kad skiriamos, paskirstant lėšas bus atsižvelgiama į kiekvienos valstybės specifiką. Labai greitai mes jau sužinosime, koks bus konkrečiai biudžetas skiriamas. Priešingai negu mūsų kolega Pereš, kuris sako, kad Europos parlamentas pasisakys prieš mažesnės išmokas pagal tokią sistemą. Mes norime būti optimistai ir realistai. Prasidėjus naujam finansų, finansiniam programavimo laikotarpiui bus sukurta nauja e, kaimo plėtros sistema. Ir aš manau, kad e, ta sistema turi būti strategiška ir joje turi būti suderinti toje srityje naudojami fondai su visomis valstybėmis narėmis. Mes e, sutinkame dėl e, sąlygiškumo, dėl partnerystės susitarimų, sutinkame su lankstumu, nustatant prioritetus valstybių narių lygmenių, taip pat e, sutinkame su tuo, kad lėšos bus skiriamos išanalizavus poreikius. O Čekija pirmiausia supranta, kad reikia stiprinti konkurencingumą, reikia ypač tų visuomeniai naudingų prekių, kurias sukuria ūkininkai. Be to turime galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą. Galiausiai noriu labai padėkoti už tai, kad buvo suteikta galimybė pristatyti Čekijos Respublikos nuomonę. Aš laukiu tolesnių diskusijų, tolesnio bendradarbiavimo e, su Žemės ūkio ministrais ir su Europos komisija. Ačiū uždėmesi. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Vă rog. Portugalijos žemės ūkio ministras. Dėkoju, laba diena. Visų pirma, man labai malonu būti čia šiandien. Malonu dalyvauti šiame trišalėme sustikime tarp tarybos parlamento ir komisijos. Labai trumpai apie Portugalijos poziciją dėl pagrindinių bendro žemės ūkio reformos e, aspektų. Dėl tiesioginių išmokų Portugalijos pozicija yra tokia. Mes sutinkame su konvergencija tarp valstybių narių, tačiau manome, kad konvergencija turėtų vykti paraleliai. Tai yra Ji turėtų vykti ir valstybėse narėse, jų viduje, ne tik tarp valstybių narių. Todėl mums pateiktas pasiūlymas netrodo mums užtenkamas, jis netrodo teisingas. Be to, kriterijai, kurie yra taikomi, turėtų būti visur vienodi. Mūsų manimu, reikėtų naudotis tais statistiniais bendrais kriterijais. O dėl ekologinio aspekto Portugalija į tai žiūri teigiamai. Sutinkame, kad reikia padidinti žemės ūkio ekologinį aplinkosauginį tvarumą. Tačiau reikia šiek tiek daugiau lankstumo. Turime atsižvelgti į specifines įvairių šalių charakteristikas. Tai ypač galioja kalbant apie viduržemio jūros regiono žemės ūkio modelius. Manome, kad ekologinis aspektas turėtų būti savanoriškas elementas. Taip pat reikėtų pasvarsyti apie tinkamumo paramai gauti kriterijus. Ir taip pat atsižvelgti tai, kas jau buvo nuveikta ekologinėje srityje. Na, o kalbant apie smulkiuosius ūkininkus ir supaprastinimą, komisijos pasiūlymas yra tikrai um, teigiamas šiais klausimais. Kalbant apie aktyvių ūkininkų apibrėžti, 5, 5 procentai iš tikrųjų yra per daug um, sudėtinga priemonė įgyvendinti praktikoje. O antrasis kriterijus, tai yra atidėjimas, yra geresnis kriterijus, e, jis rodo ES įsipareigojimus tokiam ūkininkavimui, kuris turi atremti iššūkius, pasaulio iššūkius ateityje. Apie rinkos mechanizmus galiu pasakyti štai ką kartu su kitomis, kaip ir kitos valstybės narės, mes manome, kad reikia toliau pažengti prieki maisto tiekimo grandinės nuseklumą užtikrinant ir geriau paskirstant išteklius. Taip pat sutinkame su parlamentu, kad reikia šviežiai, šviežaus to požiūrio į e, pieno kvotas ir į vyno, vynmedžių sodinimo teisės. Na, o rizikos valdymo priemonių rinkinys, kurį pasiūlė komisija kaimo plėtros sektorio, yra geras. Tai yra svarbu Portugalijai, kur klimatas yra ne, nestabilus, jis yra jis dažnai keičiasi. Dėl gamintojų organizacijų taip pat buvo pasiūlyta daug gerų dalykų. Reikėtų dar toliau pažengti į priekį ir sustiprinti paramą uh, ir apjungti tos egzistuojančias institucijas. Na, o specifinės priemonės, kurios darys, darys didelį poveikį Portugalijai, pažiūrėjau, drekinimas, tai mes. Čia mes Portugalijoje, Portugalija labai veikia klimato kaita, sausros reikia užtikrinti, kad bus dosniau uh, remiamos drekinimo priemonės, jos yra be galo svarbios, jeigu norime, kad žemės ūkis taptų tvarus aplinkos auginių atžvilgių. Na ir paskutinis dalykas. Visiškai pritarėme komisijai, kai e, jis siekia stiprios BŽUP, tai mums padės apsirūpinti maistu ir tapti konkurencingesniems ir tvaresniems pasaulio lygmenių. Pe lipsă, pe listă, deoarece domnia sa trebuie să plece. Urmează în continuare doi colegi de... Ačiū. Aš suteiksiu žodį kita tvarka negu užsirašė, nes yra žmonių, kurie nori išeiti. Toliau. Fraktionen grundsätzlich in die richtige Richtung, äh, weil sie europäischer. Mūsų frakcija atrodo, kad reforma yra nukreipta teisinga kryptimi, kadangi turime laikytis ES taisyklių. Taigi, e, turime galvoti apie ūkininkavimo tvarumą, klimato strategiją, biologinę įvairovę. Tai yra privaloma. Bendra žemės ūkio politika turėtų būti nukreipta būtent tą kryptimį. Taip pat norėtume, kad būtų aiškiai apibriešta uh, lygybė gamybos e, srityje ir tai, kaip vertinami skirtingi regionai. Žinoma, turime galvoti ir apie tai, kaip e, veikiame pasaulio rinkose. Nepamirškime, kad 50 procentų pagaminamų maisto produktų niekad nepasiekia vartotojo stalo, nes tiek daug yra išvaistoma žemės ūkio produktų. Todėl e, prieš pradedami galvoti apie gamybos didinimą reikėtų pagalvoti apie efektyvesnį vartojimą. Kitas klausimas. E, sijomaina derama. Apie tai vis dažniau yra šnekama, e, ypač kai norime užtikrinti žemės ūkio kultūrų įvairovę ir panašiai. Um, Labai svarbu, kad e, apie tai būtų kalbama ir e, visuomeniai, nes mokesčių mokėtojai turi suprasti, kad jų pinigai skiriami bendrai žemės ūkio politikai yra panaudojami efektyviai, ypač kai kalba apie e, viešasis prekes ir viešasis paslaugas. Manau, kad negalima pateisinti paprasčiausio istorinių um, kriterijų taikymo. Jeigu 120 tūkstančių eurų e, bendrai žemės ūkio politikai tam tikrose valstybėse yra skiriama, tai galbūt tos lėšos pasiekia tik vieną procentą visų bendrovių. E, nepamirškime, kad e, stambieji ūkiai ir toliau gaus kur kas daugiau naudos iš bendro žemės ūkio politikos negu smulkieji, net ir po to, kai ta politika bus reformuota reikia galvoti apie visą gamybos grandinę. Pavyzdžiui, kai galvom apie pieno produktus, turime iš esmės peržiūrėti tą sektorių. Reikia aiškiau pritaikyti rinkos taisyklės, ne tik krizės aplinkybėmis, bet bendrai. Manau, kad visas uh, suderinimas buvo tiesiog griniausias pastangų išvaistimas. Todėl mes turėtume iš naujo pergalvoti esamą sistemą ir uh, turėtume aiškiau apibriežti ūkininko vaidmenį visoje maisto grandinėje. Uh, aktyvus ūkininkai, man koncepcija, apibrėžimas patinka, bet kažkai ką tai reiškia praktiškai ir mes tikrai galime ją paremti. E, Europoje, manau, reikia sukurti aiškę baltymų strategiją, nes dabargi mes e, priklausome nuo importuojamų baltymų. E, šis sritis ES nėra dar sukurta. Aš nepasisakau prieš lankstumą, bet lankstumas negali būti sukūriamas ekologijos sąskaita. Antrasis e, kaimo politikos ramstis yra irgi labai svarbus e, ir labai daug šnekame apie pinigus, bet e, aš dabar kreipčiausi į žemės ūkio ministrus pirmiausia. Nacionalinių lygių žemės ūkiu turi būti skiriama pakankamai lėšų, kad komisijos pateikiamieji pasiūlymai galėtų būti gyvendinti, nes net ir komisijos pasiūlymai reikalaus nacionalinių lėšų, kad deramai sukurtume bendrą žemės ūkio politiką ir valstybės narės turi prisidėti iš savo biudžeto. Ponas Rubiks toliau. Paldies priekšsėdėtai. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ši diskusija yra įdomi ir bus naudinga vaisinga, kaip ponas Čiolas jau sakė. Labai dažnai mes susitinkam įvairiausiems e, klausimams susijusiams su bendražėmės ūkio politika aptarti. Ir tai darysime dar dažniau po 2012 metų. Bet e, aš nenoriu pasakyti, kad bijau dėl to, kas bus ateityje. Mes suprantame, kad e, per diskusijas bus pristatoma daugybė skaičių, išsakoma daugybė įvairiausių pažadų, bet e, nemanau, kad e, tie skaičiai atspindės realybę. Mūsų frakcijoje nėra daug žmonių, kurie manytų, jog socialinės priemonės yra pakankamai gerai gyvendinamos bendroje žemės ūkio politikoje. Yra labai daug smulkių gamintojų, kurie e, pajaus tiesioginį išmokų poveikį. Mano valstybėje, Latvijoje, iš kurios aš buvau išrinktas, visiems ūkininkams labiausiai rūpi tiesioginės išmokos. Ir tai yra visiškai suprantama, nes šiandien Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje ar Estijoje, yra gaunama tik 30 procentų tiesioginių išmokų, kurios yra mokamos kitoms ES valstybėms narėms. Ir e, yra sakančių, kad nereikia pergyventi, po 12 metų jūs 50 procentų gausite. Taigi dešimt metų prabuvusi valstybė nare, Latvija gaus tik 50 procentų tiesioginių išmokų žemės ūkiui. Aš nemanau, kad Latvijos žmonės labai tuo apsidžiaugs. Ir e, manau, kad mes tai pajausime, kai bus rengami Europos parlamento nariai. Žmonės tiesiog kreipiasi į mus ir sako, pinigų tai nėra. Ir Kai aš sustinku su savo rinkėjais, e, nuolat apie tai kalbame. Šimtai milijonų atsiranda įvairiausių projektų ar įvairiausių priemonių finansavimui. E, mes kalbame apie Europos saugumo ir bendradarbiavimo politiką, kuriai yra skiriama vis daugiau lėšų. Bet aš, gerbiamas komisijos nariai, galvoju, kad jūs ir visa Europos komisija vadovaujant ponui Barosui turėtų e, šį išmokų skirtumo klausimą spręsti. Kas bus su tomis nedidelėmis e, tiesioginėmis išmokomis Latvijai? Iš esmės, e, Latvijoje dirbama žemės ūkio paskirties žemė virs miškais. Žmonės pirks žemę ir sodins medžius. O ir kas gali tikėtis, kad kas nors did, norės didinti gamybos apimtis tokiomis sąlygomis, kai žmonės turi bėgti iš Latvijos ir dirbti užsienyje, nes Latvijoje tiesiog nebėra darbo. Mes apie tai čia esame daug kartų kalbėję. Todėl prašyčiau, atkreipkite dėmesį į mums rūpimus klausimus labiausiai. O dabar suteiksiu žodį Graikijos ministrui skandalydis. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που ήταν αναγκασμένος να μείνει στην Αθήνα. Dėkoju, aš atstovauju ministrui, kuris turėjo likti Atenuose. Dabar norėčiau padėkoti Jums už tai, kad surengėte šį susitikimą. Jis vyksta labai svarbiu laiku. Tokios diskusijos tikrai yra naudingos, jos padeda mums vystyti politiką svarbę mūsų e, ūkininkams, mūsų gyventojams. Bendra žemės ūkio politika yra be galo svarbi ir nors komisija įdėjo daug pastangų, reikia pasakyti, kad pasiūlymai turėtų būti suderinti su tikrais uh, su realiais Europos ūkininkų lūkesčiais. Pradėkime nuo biudžeto dabar. Komisija nusistatė abicingus tikslus, tačiau biudžetas turi būti apkarpytas. O jeigu pažvelgtume į iššūkius, kurios patiria žemės ūkis Europoje, tai nepamirškime, kad tai yra vienintelė politikos skriptis, kuriai bus skirta mažiau pinigų, kuriai biudžetas buvo apkarpytas. O kalbant taip pat apie valstybės pagalbą ūkininkams, į tai reikia, į tai atsižvelgiant turime pasvarstyti ir kokie yra ekonominiai e, sunkumai valstybėse narėse. Ypač kalbant apie ekonominės nuobaudas, sankcijas, tos nuobaudos valstybėms narėms tikrai nepadės eiti į priekį. Todėl reikia il, ilgesnės, ilgesnio laikotarpio pakitimų. Tiesioginės išmokos turi suteikti daugiau lankstumo, daugiau veiksmingumo, kad neprarastume daugybės, kad ūkininkai ne, nepastrauktų žemės ūkio. Turime eiti link to, ko iš tikrųjų reikia žemės ūkio ir ko reikia regionams. Reikia lankstesnių kriterijų. Bendra žemės ūkio politika turi, žinoma, numatyti aplinkosauginės paskatas, tai yra suprantama ir visi sektoriai turėtų tai galėti įgyvendinti. E, o reikalavimai ūkininkams turi būti realistiški, kad ūkininkai kad ūkininkų neatbaidytume tomis žaliosiomis priemonėmis, tuo ekologiniu aspektu. Ir net jeigu priemonės būtų geros, jeigu jos iš tikrųjų bus sunkiai įgyvendinamos, tai tuo nieko nepasieksime. Geresnis e, nukreipimas, geresnis išmokų nukreipimas yra taip pat reikalingas ir jeigu norime, kad Europos žemės ūkio modelis būtų išlaikytas, tai yra bioįvairovė, mažos ir didelės valdos, taip pat tie, kurie dirba e, žemė, kurioje yra gamtinių kliūčių. Į visą tai reikia atsižvelgti. Na, o kalbant apie viršutinės ribas, turime užtikrinti, kad uh, kaž, kad tai suteiks kažkokios pridėtinės vertės, kad tai suteiks naudos, kad tai iš tikrųjų pris, bus suderinta su modulacijos sistema. Ir be to reikia pažiūrėti, kaip tai veiks praktikoje. Daug dėmesio skiriama aktyviems ūkininkams, tai savokai valstybės narės turėtų pasistengti užtikrinti, kad būtent tie žmonės, kurie, yra aktyvų, kurie aktyviai ūkininkauja, e, parodytų, apie, parodytų, kad jie egzistuoja. Pinigų paskirstimas ne, negali pakengti dabar egzistuojančiam stabilumui. Nepamirškime, kad reikia solidarumo ir kad yra tam tikra žmonių dalis, kuriems reikia ypatingos paramos. O kalbant apie krizės valdymo metodus, apie rinkų stabilizavimą, apie priemonės geresniam maisto tiekimo grandinės veikimui. Visa tai turi padėti žemės ūkiai tapti ekonomiškai gyvybingesniu. Ir e, ūkininkai turi gauti pajamas, kurios būtų paskirstytos teisingai pasiūlymuose yra daug teigiamų elementų, einama tinkama linkme daugeliu požiūriu, tačiau kelias bus gana sudėtingas. Tačiau įdėdami pastangų ir dirbdami kartu, manau, pasieksime politiką, kuri sukurs geresnę ateitį mūsų ūkininkams. Dėkoju. Dėkoju ministrui. O dabar žodis į Airijos ministrui. Simonui Kovenį. Dėkoju pirmininkė, komisijos nary, kolegos ministrai, parlamento nariai. Visų pirma, labai džiugu, kad vyksta šis dialogas. Aš anksčiau pats buvau parlamento narys. Uh, Ir dabar kaip ministras džiaugiuosi, kad Europos parlamentas aktyviau dalyvaus šiame, e, šioje srityje, kad ieškos išeities žemės ūkio sektoriui ir vyksta procesas, kuris bus ilgas. Tikiuosi, kad rezultatai suteiks naudos valstybėms narėms. Taigi, kalbame apie žemės ūkio reformavimą visose valstybės, valstybėse narėse, mm, suaktyvinti produkciją, gaminti daugiau, patenkinti reikmes Europoje ir likusame pasaulyje, bet taip pat e, turime stengtis saugoti aplinkosaugą. Žinau, kad laiko neturiu daug, todėl pakalbėsiu tik apie keletą aspektų komisijos pasiūlymo visų pirma dėl fondų paskirstimo tarp valstybių narių. Tai yra jautrus klausimas kai kurioms valstybėms. Iš airijos perspektyvos mes e, palaikome tą pragmatinį metodą, kurį pasiūlė komisija e, apskaičiuoti, kokia bus bazinė išmoka. E, tai priklauso pirmojo pirmajam ramščiui ir iš tikrųjų reikėtų daugiau aiškumo, išsiaiškinti, kaip bus paskirstomi tie pinigai tarp ramščių. Pri, e, turime suvokti būtent tai prieš e, sutikdami su pasiūlymais. Kalbant apie fondų paskirstimą valstybių narių viduje, kai bus e, nuspręsta, kokie bus finansiniai paketai valstybėms narėms. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Tas, ta vienoda išmoka pagal plotą, kurią siūlo komisija, sukels daug problemų. Mano šalyje ir kitose šalyse taip pat. Nes yra skirtingos e, produkcijos gamybos sistemos. E, kai kur produkcija buvo remiama pagal ankstesnius režimus ir reikės pereiti nuo tų labai skirtingų sistemų prie vienos sistemos pagal plotą. Ir kai kur žmonės tiesiog valdo žemę, bet jie net nėra ūkininkai. Ir mano galva tai padarys didelę žalą produktivumui. Ir bus mm, sunkiau apsirūpinti maistu. Todėl valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau lankstumo, kad jos galėtų pasirinkti savo tinkamus e, sprendimus pagal savo valstybių narių, pagal savo poreikius. Todėl e, tokie būtent e, sprendimai pagal valstybių narių poreikius padėtų sustiprinti konkurencingumą ir nepakenktų valstybėms, bet negalima taikyti vieno standarto visoms šalims nesgi jos labai skiriasi tarpusavyje. Tikrai bus labai sunku susitarti dėl to, dėl to vieno standarto. Už tai reikėtų lankščiau taikyti lankstesnės taisyklės. Ta pati galima pasakyti ir apie ekologinį aspektą, apie jo priemonės. Suprantu jūsų pastangą šioje srityje ir palaikau jas. Reikia užtikrinti, kad Europa vadovautų pasauliui šioje srityje, kad būtų mažiau išskirima anglės dvideginio, kad būtų kojama su klimato kaita, kad maisto gamyba neprisidėtų prie, prie klimato kaitos. Tačiau yra vėlgi Skandinavijoje, Viduržamio jūros regiono šalyse labai skirtingos situacijos, gamybos e, sistemos labai skiriasi, todėl norėčiau, kad komisija naudotus Dabar matau, kad komisija naudojasi labai paprastu vienodu metodu visoms šalims ir visada galima numatyti kažkokią įsipareigojimų nevykdymo situaciją, jeigu valstybės nukrypsta nuo tų taisyklių. Sutinku, kad žaliosios ekologiškos priemonės turi būti privalomos, ir kad reikia taip pat skatinti jaunuosius ūkininkus remti juos įsisteigiant dėja. Mano šalyje tik 7 procentai ūkininkų e, yra, mažiau nei 35, yra jaunesni nei 35 metų. Kalbant apie antrąjį ramstį, reikėtų daugiau aiškumo, kaip bus perskirstyti tie fondai, kaip bus perskirstytos lėšos ir Mm, siūloma, siūlomas metodas, kaip leisti lėšas, yra teisingas. Ir reikia sieti visą tai su produktyvumu, apsirūpinimu maistu ir tai jūs darote, todėl aš džiaugiuosi. Ir reikėtų užtikrinti, kad mūsų ūkininkai galės atremti iššūkius, kuriuos jie patiria. Na, o kalbant apie rinkos paramos priemonės ir krizės valdymo priemonės, jūsų pasiūlymai yra gana teigiami šiuo atžvilgiu, siekiama riboti įsikišimą, padėti privačiam, taip pat riboti pagalbą privačiam sandėliavimui. Aš tikiuosi, kad komisija galės greičiau reaguoti į krizės maisto sektoriuje negu praeitie. Na, iš esmės, pradžia yra gera, Ir bet iš tikrųjų per ateinančius šešerius mėnesius, kai, atsiprašau, kai Airija pirmininkaus e, Europos Sąjungai 2013 metų pirmoje pusėje, iš tikrųjų reikės daug darbo įdėti. Dėkoju, Simonai. Dabar vėlgi parlamento nariai, visų pirma Agniu, o po to Maginis. Po tris minutės, nes neturime daug laiko. Dėkoju, pirmininkė. Concentrate. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į ekologiškumą, nes jau dabar ūkininkai Junktinėje karalystėje priima sprendimus susijusius su šiais pasiūlymais ir tie priimami sprendimai yra kenksmingi aplinkai. Tie ūkininkai nusprendė E, nesudaryti tų e, aplinkosaugos sutarčių su vyriausybė. Junktinėje karalystėje yra tokia sistema, e, kai ūkininkas turi pasirašti sutartis dėl didelio ekologiškumo veiklos ir mažesnio ekologiškumo veiklos. Ir yra žmonių, kurie nusprendžia nepasirašyti tokių sutarčių. Ir reikia pasakyti, kad jeigu E, atsiras daugiau tokių ūkininkų, jie, o jie nebegali toliau ūkininkauti, tai atsiras labai daug nenaudojamos žemės, papildomai prie tų 7 procentų. Jeigu ES ekologiniai reikalavimai bus dar labiau stiprinami, tai tokių ūkininkų atsiras vis daugiau. Man būtų įdomu sužinoti, ar e, tiems ekologiškiams ūkininkams, jeigu tiems ekologiškiams ūkininkams nėra taikomas tam tikros sąlygos, tai kodėl nebūtų galima ir kitų ūkininkų atleisti. Dėl e, E, klimato, dėl, dėl, dėl sėjomainos. Jau dabar aš maniau, kad jokių problemų neiškils, nes dauguma ūkininkų daugiau kaip dvi kultūras tikrai augina. Ir matome, kad dabar e, iškyla tam tikra rizika, kad pradės dominuoti stambėjai ūkininkai ir jie reikalaus, kad smulkesni ūkininkai visą savo naudojimą žemę panaudotų, pažiūrėjau, vienais metais kviečiams, o kitais metais mėžiams. Ir ūkininkai viduje savo ūkio nebeturės įvairovės. E, kai e, pradės veikti sudėtingios stambios bendrovės, naudos nebus daug, nes tai nebus veiksminga. Aš tikiuosi, kad jūs e, peržiūrėsite tą slengstinę ribą ir padidinsite ją. Nebus apsiribota 500 akrų ir um, tam tikri reikalavimai bus taikomi tik tai stambiausiams ūkiams. Mums yra sakoma, kad uh, ekologiškumo priemonės yra susijęs su klimato kaita. Jeigu aš 70 procentų savo ūkio nebegalėsiu naudoti ūkininkavimui, tai pasaulio e, klimato sąlygos pagerės. Aš tik tai galiu pasakyti, kad padidės badavimo lygis, o niekas kitas. Aš nesiniai klausiausi Ispanijos žemės ūkio ministrės, ji bijo, kad 50 procentų vyriausybės turės kofinansuoti. Aš tikiuosi, kad ji supranta, kad mūsų pasiūlymas padidinti kofinansavimą iki 85 procentų bus naudingi jos kaiminiai Portugalijai. Kitas dalykas, kuris man labai rūpi, yra valstybių, kurios pirmininkau šiuo laikotarpiu e, statusas žemės ūkio požiūrių. Ypač galvoju apie Kiprą. Praėjusiu metu sausio mėnesį keletą dienų Kiprę praleidau. Labai patraukli valstybė, labai gerai sutvarkyta turizmo pramonė. Ir kelis šimtus mylių pravažiavęs aš pamačiau tik tai du traktorius tai man nesukūrė jokio pasitikėjimo. Man tikrai netrodo, kad Kipro žemės ūkio pramonė yra gerai išvystyta. Ir dabar Kipras, pirmininkaudamas ES, galės įtakoti Junktinės karalystės ūkininkų gyvenimą. Taigi gal Kipro ministras galėtų man pažiūrėti į akis ir pasakyti, kad jo komanda yra pasirengusi spręsti ES žemės ūkio problemas. Pone Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, nepratesiu mano kolegos ką tik mes to iššūkio, bet aš e, pakalbėsiu konkrečiai apie tiesioginės išmokas, nes tai man labiausiai rūpi. Mes jau daugiau negu dvi valandas šnekamės, klausomės vieni kitų ir žodis lankstumas turbūt buvo paminėtas kiekvieno kalbėjusio ministro. Ir turbūt ta tema, žinau, kad komisija labai didžiai klausosi, uh, e, nusipelno ypatingo komisijos dėmesio. Kai kalbėsime apie šio pasiūlymų detalės, turėsime atsi, prisiminti apie lankstumą. Nes tas pasiūlymas, kad visiems turi būti taikoma viena sistema, vienas mokėjimų režimas per artimiausius keletą metų, tikrai nesusilauks pritarimo šioje salėje iš žmonių, kurie supranta valstybių narių žemės ūkio poreikius. Aš e, tikiuosi, kad pasibaigus šiam posėdžiui mes nors kiek įsivaizduosime kalendorių, kurio vadovaudomėsi mes dirbame ir e, kokie e, spaudimą mes patiriame, kad pasiektume susitarimą. Gerbiamas komisijos nariai, aš labai norėčiau apginti jūsų pasiūlymus ir aš norėčiau, kad tie pasiūlymai jau 2014 m. sausio 1 dienai būtų įgyvendinti. Bet iš šiandienos pasisakymų labai susidarė įspūdis, kad pasiekti tokį tikslą bus sunku. Bet bandyti būtų galima ir būtų galima stengtis tą kalendorių numatytą įgyvendinti. Mano kolega ponas Lavija, e, kalbėdamas apie biudžetą, išsakė minčių, kurios, aš manau, turės įtakos tvarkarašiui. Taigi, išeidami iš šios salės mes turėtume turbūt pasidomėti, ar diskusijos dėl biudžeto vyksta paraliai su diskusijomis apie bendrą žemės ūkio politiką. Komisijos e, nariai, jūs turbūt girdėjote daug kartų vartojant terminą green tape, kuris pakeičia žodį red tape. Red tape reiškia biurokratiją. Ir dabar atrodo, kad ta biurokratija tampa ekologiška. Ir e, kai kurie iš ministrų ir kitų pasisakusių paminėjo, kad e, ekologiškumas gali sukurti papildomą biurokratinę naštą. Aš noriu pasakyti, kad Europos parlamentas niekada neleis stiprinti biurokratijos, e, didinti biurokratijos lygį. Visi ūkininkai nuolat pabrėžia, kad reikia daugiau supaprastinimo. Dėl tų ekologiškumo pasiūlymų. Dauguma mano kolegų parlamente supranta, kad tie pasiūlymai yra labai konkretūs, specifiniai ir jie duoda labai aiškius nurodymus ūkiams. Tai yra tarsi mikrovaldymas e, val, ūkių valstybių narių lygmenių. Apie tai mes irgi turėtume pagalvoti, kai kalbėsime apie detalės reikėtų pagalvoti, kaip galėtume išplėsti ekologiškumo koncepciją. Mano valstybėje narėje yra gal 40 žalios spalvos atspalvių ir manau, kad yra daugybė įvairiausių būdų šiuos pasiūlymus e, interpretuoti, kad žemės ūkis uh, E, būtų pritaikytas e, tokiems iššūkiams kaip klimato kaita, vandens apsauga, aplinkos apsauga. Negalima apsiriboti tik tom trimis priemonėmis, kurios įvardintos jūsų pasiūlyme. Kai kurios valstybės narės nenorės įgyvendinti visų jūsų numatytų priemonių, bet aš manau, kad šioje srityje mes turėsime, uh, mati, turėsime susilaukti daugiau pastangų, daugiau uh, darbo. Ir galiausiai dėl mokėjimų paskirstimo tarp valstybių narių ir valstybėse narėse jų viduje. Tai būtų sunku, nebūtų sunku, jeigu biudžetas nebūtų problematiškas. Bet uh, Aš jau anksčiau sakiau, kad pirmiausia reikia suprasti, kokio dydžio biudžetą turėsime ir kokio dydžio biudžeto mums reikia, kad patenkintume ūkininkų poreikius. Jeigu mes toliau eisime prie perpaskirstimo, tai turime pirmiausia suprasti, kokiu pasiekmiu galime susilaukti atskirose valstybėse narse ir tarp valstybių narių manau, kad reikėtų labai jautriai vertinti skirtingas nuomonės, kurias dabar girdime. Nes dėl tų skirtingų, sudėtingų klausimų reikės susitarti. Ir aš labai sveikinu komisijos ir tarybos pastangas sukurti uh, gilius darbinius santykius, stengiantis išspręsti šiuos komplikuotus klausimus. Nes geriausi žmonės, kurie klausosi šiandienos diskusijos, turės planuoti savo ūkininkavimo veiklą po 2020 metų. Be to, tai yra labai aktualu vartotojams, kuriems rūpi ir maisto kokybė, ir maisto kaina. Be to, ir ekologai kelia savo reikalavimus. Aš labai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios diskusijos. Aš manau, kad tai leis mums e, pasistumėti link tų tikslų terminais, kurie yra nustatyti. O dabar suteikiu žodį trims ministrams. Italijos ministerijos atstovas Roberto Rosso, Latvijos ir Lietuvos ministrai. Po to dabar žodis Robertui. Gerbėmiai kolegos, dėkoju Paului De Castro, Savi, Markiu Savickiu už tai, kad suorganizavo šį e, susirinkimą, šį trijų institucijų sustikimą. Užduotis tikrai yra labai reikšminga. Turime kartu sukurti bendrą žemės ūkio politiką, galinčią atremti ateities iššūkius. E, per pastarosius metus pamatėme, kad ūkininkai turi tapti konkurencingesni, kad galėtų patekti į pasaulio rinką. Tuo pačiu metu jie nori paprastesnių teisės aktų, mažiau biurokratijos, kaip jau sakė dauguma kolegų. Uh, Kad pasiektume šių tikslų, turime daugiau dėmesio skirti e, ūkiams ir žemės ūkio produkcijai. O pa, komisijos patiktas pasiūlymas tą linkme neina. Tai iš tikrųjų priešingai. Didesnė našta bus e, sukurta žemės ūkiui, o priemonės susijusios su ekologiniu aspektu sukels didelę naštą ūkiams ir vargu ar iš tikrųjų duos kažkokios naudos aplinkos sauginių požiūrių. E, pavyzdžiui, kalbant apie vargu ar galime kalbėti apie mm, tokius dalykus, jeigu neįsprendėme pesticidų klausimo žemės ūkė. Na, o kalbant apie tiesioginės išmokas atskirose valstybėse narėse, Vėlgi nesuprantame jūsų pateikto pasiūlymo. Iš valstybių narių atimamas lankstumas tiesioginių išmokų atžvilgių. Iš esmės visa pateikta bazinių išmokų schema turi būti supaprastinta, kad iš tikrųjų ji taptų paskata įmonėms ir padėtų valstybėms narėms. O atsižvelgiant į kainų sviravimą paskutiniais metais, tai Ūkininkams tai labai apsunkina veiklą ir nepadeda kovoti su krizėmis maisto sektoriuje. Todėl reikia daugiau drąsos, reikia veiksmingesnių priemonių, reikia labiau remti ūkininkų pajamas, o kad to pasiektume, turime skatinti mm, pasiūlą ir tuo pačiu metu e, maisto tiekimo grandinės gerą veikimą turime užtikrinti reikia suteikti galimybę geriau nustatyti produktų kilmės vietą, geresnį ženklinimą numatyti taip pat, nes yra daug produktų, kur nėra tokios diferenciacijos. O kalbant apie antrąjį ramstį, jis vaidina didelį vaidmenį, skatindamas įmonių konkurencingumą ir inovacijas, kad galėtume pasiekti tikslų, reikia supaprastinti dabartinius teisės aktų, o tuo tarpu komisijos pasiūlymai eina priešingą linkme, viskas tampa daug sudėtingiau ir viskas nutolsta nuo e, ūkių reikmių. Kalbant apie išteklių, e, nutrauk, apie lėšų nutraukimą, taip pat reikėtų numatyti geres, aiškesnius terminus, aiškesnės sąlygas e, reikia numatyti, kaip tai daryti valstybių narių lygmenių. Kai kurios šalis, kurios turi regioninės e, struktūras, jūs tiesiog situacija yra kitokia nei tose šalise, kuriuose nėra tokių struktūrų. O kalbant apie perskirstimą, reikėtų jau dabar pabrėžti, kad Italija mano, jog negalima toleruoti išteklių perskirstimo remiantis vien plotais, žemės ūkio plotais neatsižvelgiant į pagamintą produkciją, į užimtumą ir į kitus svarbius veiksnius, taip pat ir į pragyvenimo lygį. Taigi tikrai negalime kalbėti vien apie plotus hektarais. Italija su tuo nesutiktų. Pirmininkas, dėkoju Robertui Rosso, o dabar žodis Latvijos žemės ūkio ministrui ministrei Laimdotai Straujumai. Augsti godātais priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, augsti godātie deputāti, dāmas un kungi. Pone Straujumā, ačiū pirmininkė, ministrai, gerbėmiai parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti už šį forumą, už šią galimybę diskutuoti su Europos parlamento nariais. Kalbant apie BŽUP reformą, Latvijos nuomonė būtų štai kokia. Siūlomi BŽUP pakeitimai vertintini teigiamai, tačiau kyla viena principinė problema, dėl kurios mes negalime viskam pritarti. Latvijos ūkininkams nepriimtina gauti tokias tiesioginės išmokas. Kolegos, norėčiau pateikti Jums keletą skaičių. 2007 metais Latvijos ūkininkai gaudavo 1400 eurų už hektarą, jeigu palygintume šį skaičių su kitomis šalimis skirtumai tiesioginių išmokų už hektarą būtų trigubi. Tos išmokos skiriasi tris kartus. Žinoma, skiriasi ir ištekliai ir turiu paskaityti, kad mes esame paskaičiavę, kiek išmokų gauna darbuotojai, žemės ūkio darbuotojai. Ir skaičiai tikrai labai smarkiai skiriasi. Nežinau, kaip būtų uh, galima pateisinti tokius didelius skirtumus. Mes manome, kad šioje sistemoje negalima naudoti tokių rodiklių ir kriterijų, kurie neatspindi realios padėties. Nemanome, kad kuri nors valstybė narė turėtų gauti mažiau nei 20 procentų ES išmokų vidurkio komisijos skaičiavimais tokias išmokas gauna tik šešios valstybės narės. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė ministras iš Airijos. Reikėtų užtikrinti išmokų paskirstimo antrame ramstyje skaidrumą. Ir negalime pritarti komisijos pasiūlymui, kad 5 procentai išmokų antrajame ramstyje būtų perskirstamos ir perkeliamos į pirmąjį ramstį. Latvijai tokia sistema tikrai nepadėtų išspręsti egzistuojančių problemų. Mes sieksime lygybės tiesioginių išmokų srityje ir stengsime to siekti pačiais įvairiausiais būdais. Ačiū. Ministro Lituano Kazis Starkevičius. Um, Dabar žodis Lietuvos atstovams. Nuomonė konkurencingumas ir sąžiningumas turi būti pagrindiniai BŽP principai, įgyvendinant sutartyje dėl ES veikimo numatytus tikslus. Tam turime sukurti ir užtikrinti vienodas minėtų principų ir tikslų pasiekimo sąlygas. Reikia pastebėti, kad žemės ūkio politikos tikslų ir funkcijų išplėtimas bei europinių žemės ūkio modelio specifika reikalauja ir atitinkamo lygio europinio finansavimo po 13 metų kad įveiktume iškilančius iššūkius, tokius kaip apsirūpinimas maistu, dėmesys aplinkosaugai ir klimato kaitai, konkurencingumo stiprinimas ir kitka. Gaudami ženkliai mažesnę tiesioginę paramą, turime laikytis tų pačių mūsų nuostatų, susitartų reikalavimų, kurti viešasis gyrybės, užtikrinti kaimų gyvybingumą, suprantame, kad nustatyti visiškai vienodą paramą už vieną hektarą žemės ūkio naudmenų plotą visos Europos mastu yra sudėtinga tiek dėl skirtingų klimatinių sąlygų, tiek dėl skirtingos ekonominės, socialinės aplinkos. Todėl, žvelgdami į artimiausią perspektyvą, siekime, kad būtų užtikrintas sąžiningas pošiūris ir teisingas visų ES narių traktavimas vieningoje ES ir nebeliktų dviejų greičių Europos. Sunku sutikti ir su BŽP reformą įgyvendinančių teisės aktų projektuose siūlomais pereinamaisiais laikotarpiais. Mums jau buvo taikytas pereinamasis laikotarpis, septynerius metus mūsų ūkininkai buvo priversti konkuruoti nelygiomis sąlygomis. Todėl neteisinga būtų dar kartą taikyti ilgą pereinamąjį laikotarpį, ES tiesioginių išmokų vidurkį turime pasiekti kaip įmanoma greičiau, dar kitos finansinės perspektyvos pradžioje. Ir visiškai sutinku su Lenkijos europarlamentarų išsakyta nuomonė ir palyginimais, jie akivaizdžiai parodo, kad mes netgi sudėję pirmąjį ir antrąjį ramstį taip pat žymiai gautume mažesnės tiesioginės išmokas, jeigu išliktų tokia politika. Keletą žodžių dėl kitų busimos busimo žemės ūkio politikos elementų. Diskutuotina yra ir išmokai už žemės ūkio veiklą naudinga klimatui ir aplinkai privalomai skiriama 30 procentų tiesioginių išmokų vokų dalis. Šioje vietoje valstybės narės turi turėti lankstumą, bet to, kol nesusitarta dėl tiesioginių išmokų perskirstimo lygių, iš anksto neturėtų būti nustatomos žalinimui skirimo finansavimo ribos. Kalbant apie teigiamas naujoves, tiesioginių išmokų srityje pirmiausia reikėtų išskirti iniciatyvas dėl aktyvaus ūkininko savokos apibrėžimo bei smulkių ūkių vaidmens Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse pripažinimą. Tačiau aktyvaus ūkininko apibrėžimas dar turi būti tobulinimas, smulkių ūkių schema neturi tapti tik socialinė parama, jie turi būti skatinami vykdyti žemės ūkio veiklą. Dėl kaimo plėtros priemonių pasisakome už tai, kad lėšos kaimo plėtrai e, tarp valstybės narių turi būti paskirstumos remiantis objektyviais kriterijais bei esamą situaciją. Manome, kad šis klausimas negali būti nagrinėjimas atskirai nuo klausimo dėl lėšų pirmam raiškiui skirimo rinkos reguliavimo srityje esant tokiems dideliems pokyčiams ir svyravimams rinkose pasiūlymas dėl krizių fondo sudarymo ir jo valdymo žemės ūkio sektoriuje yra priimtinas ir sveikintinas palankiai vertinama tai kad išliks pagrindinės rinkos reguliavimo priemonės kaip stabilumo garantas esant rinkos iškraipymams ir kainų svyravimams bei krizių atveju tačiau yra pasiūlymų kurie lietuvai nėra priimtini ką ir kalbėjo belgijos ministrė tai cukraus kvotos neturėtų būti naikinamos jau nuo 2015 metų. Ačiū uždėmesi. O dabar e, žodis deputatui Spyros. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju tiems, kurie pateikė naujų idėjų. Manau, kad pasiūlymas turėtų būti, manau, kad būtų veiksmingiau, jeigu mes atsižvelgtume į tai, ko, kodėl skiriasi regionai, kokie yra tie skirtumai. Pavyzdžiui, jeigu pakalbėtume apie alyvmedžio augintojus Graikijoje, jie iš tikrųjų mažai įdeda į tą veiklą, lyginant su kitais ūkininkais. Ir todėl. Tačiau taip pat tie alyvmedžiai padeda mm, mm, surinkti anglės dvideginį išsiskyrusi. Ir todėl jie taip pat turėtų gauti išmokas pagal žalinimo aspektą tiesioginėse išmokose. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad dabar ekonominis laikotarpis yra labai sunkus. Kai kurios valstybės narės e, nepritartų šiems pasiūlymams atsižvelgdamos būtent į ekonominę krizę, jos nori gauti kuo daugiau paramos ir žemės ūkio politika yra viena iš tų sričių, kur galima du zuikius nušauti vienu šuviu ir galima tiek padėti žemės ūkiu, tiek aplinkosaugai. Reikia pripažinti, kad šalis ES pietuose nukentės labiausiai dėl klimato kaitos. Jos patirs tą didžiausią klimato kaitos žalos dalį. Todėl turėtume atsižvelgti tai, reformuodami bendrą žemės ūkio politiką. Taisyklės turi būti supaprastintos ir racionalizuotos. Dėkuoju. Grazie Spiros, adesso andiamo il turno. Dėkoju Spirosui. O dabar kiti trys ministrai. Luksemburgo ministras Schneideris, po to Jim Pace, e, Junktinės karalystės atstovas, vicesekretorius ir Slovakijos ministras. Taigi, e, gerbiamas Šneideris, žodis jums. Komis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos, ponės ir ponai deputatai. Visų pirma, aš noriu padėkoti e, Paulo Mariku ir Dačianu už tai, kad suorganizavo tokį susitikimą šiandien po pietų. Mes visi žinome, kad BŽUP turi keistis, kad prisitaikytų prie naujų iššūkių ir atneštų naudos mūsų piliečiams. Ir pirmiausia, turime galvoti apsirūpinimą maistu, užtikrinti maisto kokybę ir kiekybę. Tai yra pagrindinis BŽUP tikslas mes turime didinti biudžetą, kad pasiektume savo tikslų. Kai kalbame apie paskirstimą tarp valstybių narių, manome, kad e, tai turėtų būti vykdoma suderinant pirmą ir antrą ramščio biudžetus. Turi būti taikomi vienodi principai. Tai leistų pasiekti teisingą paskirstimą. Ir e, mes, kaip ir anksčiau, norime, kad būtų pasiektas susitarimas, bet vis tik išsakysiu keletą pastabų. Dėl pasiūlymo, dėl išmokų priminsiu, kad Luksemburgui tiesioginių išmokų pagrindas visų pirma yra susijęjamas su ūkininko pajamomis Ir e, taip pat suprantame, kad gamybos kaštai ES yra didesni dėl e, ekologinių išmokų, dėl išmokų susijusių su ekologiniais reikalavimais, apie kurias buvo kalbama, mes manome, kad reikia sukurti aplinkosauginių pranašumų ir e, priemonės ekologinės rytie turėtų būti savanoriškos, tai būtų veiksmingiau. Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti kiekvieno regiono ir vietovės specifiką e, pasiūlymas 10 procentų dirbamo žemės skirti ekologiniai gamybai mūsų nuomonė gali būti nepagristas e, tam tikrose regionuose ir netgi tai gali sukreisti, su, sukelti grėsmę e, apsirūpinimui maistu. Dėl jaunų ūkininkų ir mažų bendrovių paremimo mes e, e manome, kad e, E, ten numatoma nepakankama parama, nes komisijos pasiūlymuose būtų tik tai padidinama administracinė našta. Pavyzdžiui, kai yra padidinamas sąlygų skaičius, e, de, taip pat nustatomi specialus reikalavimai ekologinėms išmokoms ir apibrėžiamas aktyvaus ūkininko konceptas. Uh, E, turime pasakyti, kad bendrai pasiūlymas yra nukreiptas teisinga kryptimi ir jis būtų šiek tiek geresnis lyginant su tuo, kas buvo taikomi per ankstesnį finansavimo laikotarpį. Tačiau e, reikėtų ieškoti daugiau priemonių sumažinti administracinę naštą ir suderinti programą susijusią su kaimo raida ir e, kaimo valdymo stebėsena. E, Europos Sąjungoje e, turime daugiau kalbėti apie partnerystės inovacijų labui. Ir e, tai būtų ypač naudinga valstybėms, kurios yra silpnesnės ir yra mažiau palankiose sąlygose. Yra keliama nemažai kriterijų dėl to, kokios zonos gali būti apibrieštos kaip nepalankios poveikio sukininkavimui. E, juos reikėtų šiek tiek paderinti. Mes siūlome, kad e, būtų e, numatytos tam tikros atsargų kaupimo priemonės. E, dėl vyno rinkos manome, kad reikėtų numatyti atskiras finansavimo sąlygas šiam sektoriui. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas vis tik tai turėtų uh, būti labiau priderintas prie visų valstybių poreikių, ypač tų poreikių, kurie išiškės po 2012 metų. Prašau laikytis laiko pribojimų. Džimpeis, Junktinė karalystė. Labai ačiū ir aš noriu padėkoti e, visiems, kas organizavo šiandienos diskusiją ir joje dalyvavo. Labai naudinga keistis nuomonėmis. Norėčiau pabrėžti, kad Junktinė karalystė nori dalyvauti tokiuose diskusijose ir kad ir kaip ilgai jos truktų, mes visi turim savo nuomonės ir norime, kad jos būtų iškirstos, norim, kad būtų sukurta BŽP priderinta ateities poreikiams. Komisijos pasiūlyme yra daug dalių, kurios yra mums priimtinos, ypač kai kalbama apie lankstumo įvedimą antrajame ramstyje ir komisijos įsipareigojimą skatinti mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo priemonės nors komisijos narys ir daugelis kitų pasisakiusiųjų kalbėjo apie tai, kad reikia didinti produkciją artimiausiais metais, man atrodo, kad tose pasiūlymuose e, tie žodžiai nė, nėra patvirtinti. Mes e, nelabai aiškiai e, atspindime tai, kas vyko per pasarosius dviejus, trejus metus, kai e, plataus vartojimo prekių kainos labai išaugo. Ir didėjant paklausai, kainos didėja ir todėl ir maisto produktų kainos auks. E, mes norėtume, kad būtų daugiau sviravimų ir galbūt kaina kažkada ir pradėtų kristi. Ir dabar mes turėtume kalbėti ne tik apie tai, kiek pinigų yra išleidžiama, bet ir kur tos lėšos yra išleidžiamas, kad mes aiškiau atsimdėtume besikeičiančią situaciją. Todėl mes manome, kad dabar yra praleista proga aiškiai apibriežti, kaip efektyviau panaudoti pinigus, kad mūsų ūkininkai Europoje taptų novatoriškesni ir konkurencingesni ir galėtų pasinaudoti tuo kainų didėjimu, uh, kuris yra susijęs su pasaulinės paklausos išaugimu. Mes norėtume, kad daugiau dėmesio būtų skirta ir antrajam ramščiui, nes ten yra sukurtas mechanizmas, e, leidžiantis ūkininkams tapti novatoriškesniais ir konkurencingesniais. Mūsų nuomonė toks uh, kainų sviravimas, kokį dabar matome, turėtų skatinti ūkininkams ir uh, imtis ekologiško ūkininkavimo. Junktinėje karalystėje tai labai aiškiai pastebėjome straisiais metais. Mes, kad ir kokias išmokas darytume, turėtume pasirūpinti, kad mūsų piliečiams būtų uh, aišku, jog tos lėšos yra naudojamos efektyviai. Europos komisija turėtų aiškiai suprasti, kad tie 7 procentai, apie kuriuos kalbėjome per paskutinį tarybos posėdį, neturi būti numatyta kaip e, pūdimų žemė. Ir aš e, girdėjau komentarų tą temą, kaži, ar būtų galima didinti tas, e, tuos skaičius dabar, kai poreikis maistui auga. Dauguma ūkininkų turbūt tų 7 procentų neturės E, net neturės galimybės tos 7 procentus atidėti. Greičiausiai 7 e, procentus į žemę sudaro kokie nors tvenkiniai, miškai ar kokia kita nenaudojama žemė. Aš neįsivaizduoju, kaip iš produktyvios žemės ūkių naudojimo žemės būtų galima išimti 7 procentus ir juos atidėti. Buvo kolegų, kurie sakė, kad turi būti nustatyta aukštinė riba. Manau, kad čia yra šiek tiek nesuprantama, kurio kryptime einame. Aš džiugiuosi, kad kolegos iš Žemės ūkio komiteto e, sakė, kad e, e, komisijos pasiūlymas dėl valstybių narių paramos konvergencijos yra netinkamas. Bet tvirtai pritariu pasiūlymui dėl supaprastinimo. Tai labai kilnus noras, bet aš nemanau, kad dabartinis pasiūlymas yra nukreiptas link supaprastinimo. Dėkoju Džimui Peisui. Dabar e, Simon, Slovakijos žemės ūkio ministras. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šią diskusiją. Tikrai nėra įprasta mums, ministrams, diskutuoti tokioje vietoje ir tokiu pasiūlymų rengimo etapu. Turiu pasakyti, kad BŽUP reformos projektas mus šiek tiek nuvylė. Mūsų nuomonė pasiūlymų nepakanka, norint panaikinti skirtumus tarp valstybių narių ir didinti žemės ūkio efektyvumą. Per daug yra akcentuojamas ekologiškumo skatinimas. Dėl to e, Slovakijoje žemės ūkis taptų dar labiau ekstensyvus. O ir neaišku, kaip būtų pasiekti BŽUP tikslai. Taigi Slovakija prieštarauja keletui reformos elementų. Visų pirma, pastaba apie bendrą vieninga rinka. Joje turi galioti vienodos taisyklės, tačiau vertinant, kokią pagalbą reikėtų teikti atskiroms valstybėms narėms, tos vienodos taisyklės negalioja. Kaip galima kalbėti apie bendrą rinką, kai mes ES tarpusavyje konkuruojame ir gauname uh, ir atskiroms valstybėms narėms skiriamas skirtingas paramos dydis už tą patį produktą. Pavyzdžiui, labai smarkiai skiriasi mm, išmokos už tą patį vienetą Danijai ir, pavyzdžiui, Lietuvai. Taigi labai svarbu subalansuoti tokias išmokas. Slovakija mano, kad septyniarių metų pereinamasis laikotarpis jau buvo pakankamas, mums nereikia dar vieno laikotarpio. Toliau 30 procentų lėšų skirimas ekologiškumui ir tam tikros e, žem, žemės ūkio veiklos nutraukimas tam tikrose vietovėse. Tai nepadės pagaminti daug maisto priešingai skiriant 30 e, procentų išmokų ekologiškumui, e, tikrai duos priešingą rezultatą, dėl to gali padidėti maisto kainos. Manau, kad e, šiam tikslui skiriamas procentas turi būti mažesnis, bet to tai turi būti daroma savanoriškai. Taip pat prieštaraujame ir viršutinių ribų nustatymui. Kaip sakė jau kiti kolegos, mes nepritarėme ir mes nepritarėme šiems pasiūlymus, labai tikimės, kad komisija juos peržiūrės ir jų netaikys, nes mok išmokų viršutinių ribų nustatymas prieštarautų konkurencingumo tikslui. E, Slovakija palankiai vertina mintį apibriežti aktyvius ūkininkus, tačiau reikėtų dar pagalvoti, ar kriterijus 5 procentai pajamų iš žemės ūkio veiklos yra pakankamas apibrėžiant aktyvų ūkininką. Nemanome, kad toks kriterijus yra pakankamai griežtas, jis turėtų siekti 30 procentų pajamų iš žemės ūkio veiklos. Mūsų nuomonė siūlomas išmokų už plotus sistemos pertvarkymas tikrai nereiškia supaprastinimo, sistema gali tapti dar sudėtingesnė. Toliau, ar 2011 metai turėtų būti referenciniai metai. Jeigu bus pasirinkti šie metai, tai gali būti, kad ne vienas jaunas ūkininkas 2013 metais negaus paramos. Mes nemanome, kad 2011 metai turėtų tapti referenciniais metais, skiriant paramą jauniems ūkininkams, kadangi naujose valstybėse narėse jaunų ūkininkų skaičius sparčiai didėja ir pasirinkus šiuos metus gali atsitikti taip, kad ateityje naujų ūkių nebus teigiama. Toliau dėl cukraus kvotų reformos. Prisimenu susitikimą taryboje, kurio metu buvo sakyta, kad kvotų atsisakymas neturės neigiamo poveikio ES, tačiau mes jau matome kvotų atsisakymo neigiamą poveikį. Taip pat reikėtų galvoti ir apie kitus sektorius. Reikia neužmiršti, kokia yra bendrosios žemės ūkio politikos esmė. Tai yra e, gaminti maisto produktus. Dėkuoju dabar žodis parlamentarams. Vicepirmininkas Polson. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems ministrams ir visiems kolegoms. Šiek tiek lukterėsiu, kad visi užsidėtume tausinės. Dėl kaimo plėtros programų ramš, antrojo ramščio Galiu pasakyti, kad čia yra pateikta labai daug gerų pasiūlymų, bet e, man trūksta e, pasiūlymų dėl moterų, ypač jaunų moterų galimybių, kad jos norėtų likti kaimo teritorijose. Kaip mes žinome, ir moteris, ir vyrai e, kaime susiduria su daugeliu sunkumu išgyventi. Todėl, kai mes kalbam apie e, ekologiškumą, apie aplinkos apsaugą, apie ateitį, aš visuomet keliu klausimą, kodėl mes negalim iškelti atviro tikslo, kuris būtų visiškai realistiškas, e, turint dabartinės technologijas ir žinias. Žemdirbystė ir miškininkystė turėtų būti susijęta su energijos gamyba energija galėtų būti gadinama iš mėšlo, iš atliekų, iš e, miesto kanalizacijos. Aš žinau, kad labai daug techninių problemų su tuo bus susiję, bet tos problemos gali būti išspręstos. Tokiu būdu mes sutaupytume nepaprastai daug. E, iškasamojo kūro mes galėtume nebe e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų nebeišmetinėti ir taip toliau ir taip toliau. Dėl ekologėjimo aš suprantu, kad dabartinis pasiūlymas sukurs tik daugiau biurokratijos, o ne ekologiškumo. Ūkininkams turi būti mokama už visuomeninį gėrį, kurį jie sukuria. Ir e, rinkoje už tai jiems negali būti sumokėta. Todėl ūkininkai turėtų galėti pasikliauti mumis ir jie turi paprasčiau ir aiškiau žinoti, kaip galima pasinaudoti išmokomis. Ir taip jie galės geriau prisidėti ir prie aplinkos apsaugos, ir prie e, kultūros raidos. Ūkininkaigi yra Europos kultūros dalis. Grazie, Dėkoju gerbiamai Polson. O dabar kiti lik, likusiai du ministrai. Koskinen, Suomijos žemės ūkio ministras, o po to Valirų Tabara, Rumunijos žemės ūkio ministras. Kiitos, Paulo. Dabar Jerikoskinė. Ačiū, Paulo, dėkoju komisarui, gerbėmiai parlamento nariai, kolegos. Norėčiau padėkoti šio susitikimo organizatoriams. Tai yra gera institucijų bendradarbiavimo pradžia. Norėčiau pateikti tris pastabas. Pirmiausia, Suomijos vardu norėčiau pasakyti, kad komisijos teisėkuros pasiūlymai yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms apie BŽUP reformą. Pritarėme komisijos nustatytiems trims pagrindiniams tikslams tvaru, - tvari gamyba, tvarus išteklių naudojimas ir teisinga žemės ūkio plėtra. Turime siekti, kad žemės ūkis būtų tvarus visose ES vietovėse. Tačiau tų komisijos nustatytų tikslų būtų galima pasiekti paprastesnėmis priemonėmis nei siūlo komisija. Paramos dydžiai, sistemos kontrolės, stebėsena tampa dar sudėtingesnė, nors turėtume uh, ją supaprastinti. Ji tampa sudėtinga ir ūkininkų atžvilgių, ir sistemą administruojančių subjektų atžvilgių. Dėl paramos ūkininkams pritariu komisijos pasiūlymams palaipsniui naikinti regioninius skirtumus ir nustatyti vienodo dydžio išmokas. Taip pat pritariu komisijos pasiūlymui ir toliau mokėti tiesioginės išmokas. Komisijos, šis komisijos pasiūlymas labai svarbus tose regionuose, kur išlaidos yra didelės. Suomija taip pat pritarė pasiūlymui mm, mokėti vadinamas ekologinės išmokas pagal tiesioginių išmokų sistemą, tačiau čia neturėtų būti sudaryta per daug didelė našta. Ir trečia, atsižvelgdami į Suomijos sąlygas, džiaugiamės komisijos pasiūlymais dėl įvairių kaimo plėtros priemonių, tačiau manau, kad ateitie reikėtų pagalvoti apie programų rengimo supaprastinimą. Ir galiausiai dėl rinkos reguliavimo komisija atkreipė dėmesį į krizių valdymą, bet cukraus kvotų atsisakymas 2015 metais mums yra nepriimtinas. Ačiū. Grazie, Valeriu Dėkuoju Valerijui Tabarą. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor miniștri. Dėkuoju. Gerbėmėjai parlamentarai, ministrai, šis posėdis yra labai svarbus, nes svarstome visiems svarbaus sektoriaus problemas. E, šios problemos yra susijusios su ateitimi ir iš tikrųjų sprendimai yra gana sudėtingi. Džiaugiuosi, kad komisija mums pateikė puikius teisės aktų pasiūlymus, kurie puikiai pailustruoja e, bendrą žemės ūkio politiką nuo 2013 metų. Ši iniciatyva yra be galo svarbi, nes grindžia kelią e, labai sudėtingų problemų sprendimai ir skirtingose šalyse tos problemos dar netgi skiriasi dėl įvairių žemės ūkio politikos modelių, žemės ūkio modelių. Be to yra skirtumų ir regioninių, vietos lygmenių. Žemės ūkio gamybos produkcijos reikmės ateityje bus iš tikrųjų sudėtingos, apsunkintos, nes bus siekiama ne tik aprūpinti maistų gyventojus, bet ir suteikti žaliavas pramoniai ir energetikos sektoriui iš iškastinio kūro. Todėl labai svarbu, kad ES lygmenių žemės ūkis kurtų kokybišką ir pakankamą e, kokybiškus ir pakankamus produktus ir užtikrintų ūkininkams pajamas, o ūkininkai turėtų gerai valdyti savo žemę ir taip pat atsižvelgti į aplinkos sauginius aspektus, bet taip pat turi būti patenkintos ir vartotojų reikmės. Todėl, yra, todėl ūkininkas yra ir maisto produktų tiekėjas ir taip pat turime atsižvelgti į vartotojus. Na, į tos teisės aktų pasiūlymus reikėtų pažvelgti giliau. Neramina kai kurie aspektai dėl tiesioginių išmokų. Kai kuriuose valstybėse tiesioginės išmokos yra daug mažesnės nei ES vidurkis ir jos bus dar sumažintos. O kalbant apie tiesioginių išmokų žalinimą, reikėtų panalizuoti institucinių lygmenių šį elementą, nes biurokratijos atrodo padaugės. O kalbant apie tiesioginės išmokas dideliems ūkiams ir tų išmokų mažinimą, ribojimą, tai gali pakengti labai produktyviems ūkiams, kurie aprūpina maistų daugybę žmonių. Kalbant apie investicijas į daržovių ir vaisių auginimą, tai atrodo nepasieksime to tikslo, kurio siekia komisija. Kažin, ar pavyks mums paremti tas mažas e, augintojų asociacijas. Tikiuosi, kad iš tikrųjų penk, tūkstančiai, o ne tūkstantis eurų, kurie bus skiriami jauniems ūkininkams dalyvaujantiems kooperatyvose bus skiriami ir be to, taip. Bendras rinkų organizavimas reikalauja taip pat tam tikrų eksportavimo taisyklių, ypač kalbant apie mėsos, paukštienos ir e, veršienos bei pieno produktų, sūrių eksportavimą. Taip pat reikėtų daug dėmesio skirti tai tam, kas įvyks ES e, rinkose, kai panaikinsime cukraus kvotas. Nepamirškime, kad iš tikrųjų neseniai pakeitėme bendrą rinkų organizavimą ir laipsniškai didinant kvotas 5 procentais per metus galėtume laipsniškai pereiti prie tokių kvotų panaikinimo. Be to reikėtų skatinti medaus vartojimą mokyklose ir ypač medaus tiekimą vaikams ir mm, pagyvenusiems žmonėms. Taip pat ir pieno sektoriuje labai svarbu yra padėti dėrėtis, padėti sudaryti sutartis, reikia užtikrinti tam tikrą apsauginį tinklelį. Projektas, kuriuo numatoma tiekti pieną į mokyklas, yra vienas iš tų uh, viena iš tų labai vertinamų iniciatyvų, labai gerų iniciatyvų, ji gali padėti ūkininkams ir reikia skatinti, sutrumpinti tą maisto tiekimo grandinę, kad būtų mažiau tarpininkų. Reikia padėti įmonėm, ūkiams, kuriuose dirba mažiau nei penki žmonės. Tokie būtų Rumunijos pasiūlymai. Ir dar norėtume kad ir toliau būtų dirbama tų e, paramos gavėjų labai. Pirmininkas, dėkoju. Dabar žodį suteiksiu. Bos, suteikiau žodį atstovams, nes ne visi ministrai galėjo dalyvauti. Laiko liko labai mažai, 25 minutės. Dabar suteikiu žodį Oleničiakui. Deputatui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai pradėjome diskusiją apie BŽUP, visi sutarėme, kokie yra pagrindiniai reformos tikslai. Norime, kad BŽUP taptų teisingesnė, lankstesnė, labiau prisitaikanti prie galimų krizių žemės ūkė, ekologiškesnė, moderniškesnė ir paprastesnė. Be to norėjome tarsi standartizuoti žemės ūkio produkciją. Bet dabar pasiekėme etapą, kai patiktas konkretus pasiūlymas iš komisijos pusės ir išriškėjo labai daug valstybių narių nuomonių e, skirtumų. Skirtingi ministrai laikosi skirtingos pozicijos, net skirtingi Europos parlamento nariai e, išdėsto labai skirtingas nuomonės. Tai man kelia susirūpinimą, nes net jeigu šioje salėje ir kartu su profsąjungininkais, ūkininko organizacijomis nesugebėsime uh, pateikti pasiūlymo dėl naujos BŽUP formos, kurią mes galėtume ūkininkams pateikti, tai pralaimėsime mūšį dėl biudžeto BŽUP. Ir mūsų vartotojai bei ūkininkai susidurtų ateityje su labai rimtais sunkumais. Todėl aš kreipiuosi jūs, būkit labiau linkę siekti kompromiso, būkime nusiteikę uh, nusileisti ir tada rasime geresnę BŽUP e, formą, geresnį pavydalą. Jeigu to nepadarysim, pasikartos istorija. Kaip kad buvo pagalbos skurdžiausiams biudžeto atveju. Atrodė, kad visi pasisakė už pasiūlymą, mes e, kovą pralaimėjome per balsavimą ir biudžetas tai sričiai bus sumažintas. Dabar žodis Austrijos atstovai Klauseriu dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai, dėkoju už kvietimą ir galimybę susitikti su Europos parlamento nariais, su kitų valstybių narių atstovais ir aptarti BŽLP ateitį. Austrija mano, kad pateikti pasiūlymai yra geras pagrindas dėryboms. Žinoma, juos galima tobulinti ir keisti. Pateiksiu tik keletą pastabų, nes neturiu daug laiko. Visų pirma, tiesioginės išmokos. Pagal komisijos pasiūlymus ši sistema būtų iš esmės keičiama. Austrijoje taip pat e, daug kas pasikeistų. Ir čia norėčiau paminėti vieną Austrijai labai svarbų dalyką - tai yra supaprastinimas. Daugelis delegacijų jau sakė, kad būtina supaprastinti sistemą. Austrija nori realaus administracinio supaprastinimo ir jei pažvelgtume į pasiūlymus dėl tiesioginių išmokų, akivaizdu, kad daugelis pasiūlymų, daugelis, daugelis ryčių um, tikrai nereiškia supaprastinimo. Sistema taptų sudėtingesnė, pavyzdžiui, aplink, ekologiška, ekologinė išmoka. Ji tikrai apsunkintų uh, mūsų gyvenimą. Juk tą patį rezultatą būtų galima pasiekti nustačius tam, tikrę, tam tikrą baž, bazinę išmoką ir ekologišką išmoką ir taikant jas kartu. Būtų galima nustatyti geros aplinkosauginės būklės kriterijų. Toliau kalbant apie BŽUP ateitį, reikia, kad valstybėms narėms būtų suteikta daugiau lankstumo, kad jos galėtų formuoti regioninius modelius. Ir apie tai šią popietę jau kalbėjo kelios valstybės narės. Mūsų mm, šalyje žemės ūkio. Žemės ūkis yra labai įvairialypis ir pasiūlymai reikštų esminius sistemos pertvarkimus. Toliau kaimo plėtra. Šis aspektas Austrijoje labai svarbus, nes mes įgyvendiname aplinkosaugos programą. Ji yra taikoma visoje šalyje ir yra labai integruota. Mes norime toliau įgyvendinti šią programą, tačiau jai reikia finansavimo. Aš manau, kad ten, kur yra sukurti geri modeliai, kur yra nu, nusistovėję geros praktikos pavyzdžiai, reikia sudaryti galimybės tęsti tai, kas jau pradėta ir neturi būti nustatomi nauji biurokratiniai reikalavimai. Mus nelabai, mes nelabai patenkinti tuo, kad siūloma atsisakyti kvotų. Uh, Kai kuriuose sektoriuose norime, kad e, kvotos išliktų ir ateityje viena ar kita forma. Taigi dar kartą pakartosiu, kad e, BŽUP supaprastinimas turėtų būti vienas pagrindinių tikslų ir Austrija e, pažada konstruktyviai dalyvauti diskusijose apie tai. Dėkuoju dabar Prancūzija. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, be didelių kalbų pereinu prie esmės. Mes e, suprantame, kad taryboje šis e, pasiūlymas bus labai svarbus diskusijos pagrindas ir Prancūzijai svarbiausia yra siekti supaprastinimo, lankstumo ir subsidiarumo principų įtvirtinimo. Dėl tiesioginių išmokų Prancūzija patvirtina savo parmą, kurią paskelbė 2010 metais dėl to, kad išmokos turi būti perpaskirtos tarp valstybių narių, sengiantis uh, E, lygiavertiškumo, pažangumo ir e, suderinimo su biudžetu. E, vidinė konvergencija valstybių viduje, narių viduje yra mūsų bendrai tie, siekiamas tikslas, bet ir be to tai suteiktų daugiau subsidiarumo valstybėms narėms, nes valstybių narių žemės ūkio sektoriai yra labai skirtingi. Europos komisijos pateiktame pasiūlyme tai nepakankamai gerai atsispindi mūsų nuomonė. Uh, Kitas e, dalykas. Prancūzija visuomet pabrėžia, kad reikia išlaikyti modalumą. Mūsų nuomonė kol kas yra per daug biurokratiškumo. Be reikalo yra sukurta daug biurokratinių kliučių ir tai priboja e, ūkininka, ūkininkų galimybės. Prancūzija e, kalba e, apie susietas išmokas ir e, galvoja apie e, tokių išmokų išlaikymą po 2014 metų. Komisijos pasiūlyme yra kalbama, kad e, turi būti įgyvendinamos e, veiksmingos ir operatyvios finansavimo priemonės. E, žinome, kad e, palaipsnio E, priemonių įgyvenimo sistema mums yra primtina ir mes manome, kad tokiu būdu tas priemonės galėtų tik pagerėti. Dar du dalykai, dėl kurių reikėtų šiek tiek daugiau padirbėti. Pirmiausia, e, gamintojų e, dalyvavimo dėrybose sustiprinimas. Komisijos pasiūlyme, mano nuomonė, apie tai yra nepakankamai kalbama. Turime sustiprinti kolektyvių organizacijų vaidmenį šiuo klausimu dėrybose mes norėtume, kad būtų daugiau kalbama. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, cukraus sektoriuje Prancūzija negali sutikti kvotų panaikinimą 2015 metais ir prašome, kad iki 20 metų kvotos būtų pratestos dėl kaimo plėtros. Komisijos pasiūlyme yra e, daug e, sudėti ypatingų nuostatų, kurios apsunkintų biudžeto įgyvendinimą. E, Prancūzija reikalauja, kad kaimo plėtros rytyje būtų pasiekta realios apčiuopiamos pažangos ir kad būtų padedama daugiau ypač toms zonoms, kurios yra nepalankiose sąlygose. Dėl BŽUP finansavimo valdymo aš norėčiau pakartoti tai, ką jau anksčiau kalbėjusiai sakė, kol nėra realaus supaprastinimo e, parama yra suteikiama labai sudėtingomis sąlygomis ir Europos e, komisija turėtų savo pasiūlymę labiau atspindėti tai, apie ką taryba kalbėjo 2011 metų pradžioje. BŽUP turi turėti tokį biudžetą, būt, kuris būtų pakankamas. Ir tai, ką šiandien siūlo komisija, mums yra tik absoliutus minimumas. Ačiū. Bene, grazie, Dėkoju, einame toliau. Estijos vyriausybės atstovė Katrin Pūn. Žodis jums. Dėkoju, man malonu šiandien būti čia. Šiame pirmame istorinėme susitikime tarp trijų institucijų Estijos žemės ūkio ministro vardu. Norėčiau pabrėžti šios aspektus. Estijai svarbiausia yra šie dalykai tiesioginės išmokos visų pirma ir kuo greičiau reikia sulyginti tarp skirtingų valstybių narių tas tiesioginės išmokas. O komisijos pasiūlymas, kurio siūloma, jo ir siūloma sulyginti išmokas, tačiau mums, e, mūsų netenkina tas e, komisijos siūlomas tempas ir mes manome taip pat, kad Estijos tiesioginių išmokų lygis turėtų siekti bent 90 procentų ES vidurkio. Taip pat, kalbant apie kaimo plėtrą, paramos lygis turėtų likti tame pačiame lygyje arba bent jau padidėti per kitą biudžeto laikotarpį. Tiesioginių išmokų sulyginimas negali e, reikia stengtis nepakengti investicijoms, kurių reikia žemės ūkiui ir inovacijoms žemės ūkėje. Dėkoju. Dėkoju, kad trumpai pasisakėte. Turime kalbėti kuo trumpiau, nes laikas senka. Dabar žodis deputatai Kostinger. Ähm, Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu įsitikinusi, kad apsirūpinimas maistu yra viešoji gerybė tiesiog ir mūsų vartotojai taip pat laukia bežiaupė reformos, jie turi dalyvauti diskusijose. Todėl komisijos teisės, teisės aktų pasiūlymai turi, žinoma, atsižvelgti ir aplinkosauginį aspektą ir mes e, turime skirti dėmesio toms dimensijoms, tačiau ne, nereikia išradinėti uh, dviračio. Pažvelkime į tai, kas jau sukurta, kaip galime tai išplėsti, pagerinti. Čia nereikia kalbėti apie revoliuciją, reikia kalbėti apie evoliuciją, apie tasą. Atidėjimo procentas, 7 procentai būtų e, revoliucinis aspektas. Ypač jeigu pažiūrėtume, kaip viskas vyko paskutiniais metais. Taip pat e, pažiūrėkime į žemės reformą įvykusią. Todėl 7 procentų atidėjimas yra šiek tiek sudėtingas. E, tas sklypų perskirstimas būtų sudėtinga priemonė. Anksčiau pasisakiusiai kalbėjo, kad bus per daug biurokratijos. Iš tikrųjų reikia į tai atsižvelgti, kalbant apie žalinimo priemonės. Aš manau, kad yra daugybė, žinoma, yra daugybė kompleksinės paramos taisyklių ir reikia užtikrinti, kad viskas netaps per daug komplikuota. Be to ir Reikia sukurti patikimumą tarp vartotojų ir ūkininkų, kad ši reforma keltų pasitikėjimą, nes būtent juos paveiks taisyklės, apie kurias mes dabar kalbame. Reikia partnerystės tarp Europos ūkininkų ir ES. O žaidimo taisyklės turi būti teisingos, kad visiems būtų atlyginta už jų darbą. Kalbant apie žalinimą ir antrąją ramstį, tai yra centrinis elementas, tai yra brandolys. Turime užtikrinti, kad tos šalis, kurios gana gerai tvarkėsi paskutiniu metu, nenukentės, ne, nebus nubaustos dėl tų naujų taisyklių. Taip, mes sutinkame su, didės, su daugiau inovacijų, su didesniu tvarumu, konkurencingumu, bet turime užtikrinti, kad ūkininkai neturės pakelti visos e, rizikos ir kad jų ateitis bus užtikrinta. Ir kalbant apie žemės ūkio produktus, cukraus kvotų nutraukimas 2015 metais nėra istorijos pabaiga nes cukrus, cukrus yra svarbus ir kaip pramoninis produktas. Manau, kad iš tikrųjų visi turime įnešti savo įnašą į šią diskusiją. Dėkoju. Dabar kolega iš. Iš Vengrijos. Vengrijos nuomonė reikia stiprios bendro žemės ūkio politikos. Ji yra svarbi visai Europos ateičiai. O parama turi siekti bent jau ankstesnį lygį. Komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas, gera dėrybų, pra, suteikia gerą pradžią dėryboms, tačiau, žinoma, reikia dar daug apsvarstyti ir patobulinti. Vengrija mano, kad žemės ūkio užduotis ateityje bus maisto tiekimas, maisto gamybos skatinimas. E, pirmasis ramstis turi būti stiprus, jis yra pagrindas paramoms, e, paramai pajamoms, tačiau valstybės narės e, turi turėti lankstumo, jiems turi būti suteiktas lankstumas šioje srityje. 10 procentų riba yra geras pasiūlymas, kalbant apie labiau pažeidžiamus regionus ir sektorius. Didesnis žalinimas taip pat yra geras pasiūlymas, mes jam neprieštaraujame ir pastaraisiais metais mes jau siekiame to tikslo. Tačiau dar didesnis žalinimas turi būti gerai apsvarstytas ir visi veiksmai su tuo susiję taip pat turi būti iš anksto atidžiai įvertinti turime atsižvelgti į vietų, į atskirų vietų sąlygas. Į... Mes svarstome komisijos pasiūlymus ir manome, kad daugiau išteklių turėtų likti valstybėse narėse. Kalbant apie regionų plėtrą, akcizų reikalavimo nutraukimas yra gera priemonė ir regioninės plėtros interesų nereikėtų statyti į pavojingą padėtį nei ES lygių, nei valstybių narių lygių. Reikia, žinoma, ir labiau supaprastinti taisyklės, tai padėtų ir ūkininkams, ir, tiek, ir institucijoms. Komisija turėtų labiau pasistengti supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. Vengrija yra pasirengusi bendradarbiauti su komisija, konstruktyviai bendradarbiauti ir padėti pagrindus būsimai bendrai žemės ūkio politikai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar Niderlandų e, atstovas. Viena minutė jums. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū pirmininkė. iš karto eisiu prie reikalo esmės ir pasakysiu, kad žinoma šie pasiūlymai yra geras pagrindas pasiūlym, tolesnėms daryboms, tačiau mūsų nuomonė jie turėtų būti paprasti, paprastesni ir sažiningesni. Reikėtų perskirstyti tiesioginės išmokas, tačiau čia reikia vadovautis teisingumo ir proporcingumo principu. Dabartiniai pasiūlymai nėra priimtini šių principų požiūrių. Negalima nustatyti vienodo procento valstybėms narėms arba maksimumo kuriai nors valstybei nariai. Kaip sakė kolegos, pasiūlymai turi būti lankstesni. Ir mes tokiai nuostatai primename. Komisija kalba apie 30 procentų tiesioginių išmokų ekologiškumo skatinimui. Tačiau nemanau, kad tai pasitarnautų e, ūkininkavimo sistemų diversifikavimui ES. Manau, kad reikėtų čia daugiau variantų, daugiau galimybių, kad būtų galima tas išmokas pritaikyti prie valstybių narių situacijos. Žinoma, reikėtų ekologinės išmokos, tačiau čia reikėtų ir tam tikrų inovacijų. Dėl supaprastinimo, apie tai kalbėjo kiti kolegos, pateikė puikių minčių ir nenoriu čia plėstis. Mes pritarėme Vokietijai dėl viršutinių ribų nustatymo, taip pat pritarėme Airijai dėl jaunų ūkininkų. Be to, Airijos ir Ispanijos atstovai sakė, kad mes turėtume pasimokyti iš tų krizių, kurios buvo kilusios pastarojų metų. Ačiū. Dėkuoju dabar Švedijos e, atstovas Tomas Danman. Fane. Ačiū pirmininkė. Aš labai atsiprašau es, ministro Eskilendos vardu, kuris dėja negalėjo šiandien atvykti, net ir Tomas Dalman negalėjo atvykti, todėl aš turėjau ateiti vietoj jų. Aš dėkoju šią iniciatyvą pradėti diskusijas apie reformą visiems kartu. Mes e, įsivaizduojame, kad darybose mes visi galėsime būti konstruktyvus partneriai ir galėsime sukurti gerą e, reformuotą bendrą žemsiukio politiką. Dėkoju. Dabar Slovenijos. E, Slovenija. Ja, hvala. Uvodoma bi se želela v imenu ministra zahvaliti za organizaciją. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad surengėte šį susitikimą. Dėkoju savo ministro vardu. Kaip jau kalb... sakė ir kiti kolegos, Slovenijai taip pat svarbus lankstumas ir išmokų suvienodinimas. Valstybės narės yra skirtingos ir jeigu neatsižvelgiama į jų specifiką, tada poveikis atskiriems ūkiams gali būti labai didelis. Slovenijoje reikia lankstumo. Slovenija taip pat pritarė tam, kad išmokos turėtų suartėti, tačiau tuo pačiu metu pasisakome ir už pragmatiškumą. Mes pritarėme komisijos pasiūlytai formuliai. Mūsų nuomonė ji yra skaidri ir gera. Taip pat pritarėme ir Vokietijai. Galutinis susitarimas dėl sumos skiriamos tiesioginėms išmokoms bus įmanomas tik tada, kai bus patvirtinta finansinė perspektyva. Slovenijai taip pat labai svarbu toliau tęsti restruktūrizavimo procesus. Mes norime tęsti tą darbą, kurį jau pradėjome aplinkosaugos rytyje. Taip pat norėtume tęsti ir kaimo plėtros rytyje pradėtą darbą. Norime pritarti Austrijai, kuris sakė, kad tie modeliai, kurie jau buvo taikomi kaimo plėtros rytyje, turi būti išsaugoti ir panaudoti ir ateityje. Ačiū. Dėkoju visų vyriausybių atstovams, dėkoju visiems ministrams. Dar turi pasisakyti keli parlamento nariai. Nežinau, ar jie dar nori pasisakyti. Kalnietė. Taip. Taigi, kalnėtė, o po to. Ačiū, pirmininkė. Ministrai, kolegos, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad komisijos pasiūlymų nėra užtikrinamas vienodas Latvijos ūkininkų traktavimas. Mes tikėjomės, kad Europa sieks konkurencingo žemės ūkio, kad nenukentėtų bendroji rinka. Tačiau, žiūrint į tiesioginių išmokų sistemas, akivaizdu, kad nereikėtų remtis E, praeitų laikotarpių skaičiais, nereikia remtis istoriniu kriterijumi. Ir perinamiai laikotarpiai turi būti ilgesni nei ketverių metų. To šalis, kurių tiesioginės išmokos yra mažiau nei 50 procentų vidurkio, tai buvo šešios šalis perinamųjų laikotarpių, turėtų iš karto gauti didesnės išmokas. Latvijos ūkininkai nesupranta, kodėl pagal komisijos dabartinį pasiūlymą jie turi laukti 13 metų ir 13 metų gauti nedaugiau kaip 50 procentų kitų šalių ūkininkams mokamos išmokos vidurkio. Žinoma, ūkininkų patirtis skiriasi, tačiau tie skirtumai negali būti tris ar keturis kartus. Jeigu nebus suvienodintos išmokos, tada sulėtės ES augimas ir nukentės viso žemės ūkio produktivumas, atsiprašau, konkurencingumas. Proponowana reforma jest głównie kontynuacją. Siūloma reforma pratęsė ankstesnės politikas. Esminių pokyčių nėra. Atrodo, kad tiesiai šviesiai reikėtų pasakyti, jog siūlomas biudžetas yra nepakankamas, kai galvojame apie tai, kokie uždaviniai yra keliami ūkininkams. Aš jau daug kartų komisijos narių Levandovskui ir savo komitetui esu sakęs, kad žemės ūkio rinkose uh, egzistuoja tam tikros spėlionės, spekulacijos kaip kad ir finansų rinkose. Buvo sukurta daug stebėsenos agentūrų, priemonių sukontroliuoti padėtį ir ją pagerinti, tačiau žemės ūkė mes e, atsitraukėme nuo intervencijų sistemos. Tai yra kenksminga žemės ūkiui. Reikia sukurti tokius intervencijos mechanizmus, ypač grūdinėse kultūrose ir pieno produktuose, E, kurie stabilizuotų pajamas ir padėtį darb, e, maisto produktų rinkose. Sanglaudos politika turėtų būti labiau išplėsta, apimant kaimo teritorijas. Reikia tam tikrų nuostatų dėl deramo paramos lygio kaimo teritorijoms sanglaudos politikoje. Ir galiausiai, kai kalbame apie E, žalėjimą. Reikėtų labiau remti avių augintojus, e, galvijų augintojus. Nes e, šiuose sektoriuose galime labai aiškiai apibriežti finansų poreikius. Turėtų būti priimtas taip pat sprendimas dėl nemokamo maisto dalinimo tai, ką mes darome dabar, visuomenėje yra visai nesuprantama. Ir reikėtų įvertinti pastaruosius 50 e, bendrosios žemės ūkio politikos metų, kad žinotumėm, nuo ko pradėti ir kur, baig... ką, ką pradėti, ką baigti. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Mums prieš akis pateikti gerais principais pagristi polit... p... p... pasiūlymai. Iškelti tikslai taip pat yra pagristi. Bet kai apie tos pasiūlymus kalbame su ūkininkais, iškyla daugybė klausimų ir susirūpinimo. Ko, kurios šios pasiūlymo dalis leis ūkininkams atremti konkurenciją, e, su kuria jie susidurs dėl Merkosiur susitarimo. Kas bus e, su tais ūkininkavimo sektoriais, kurie e, savo valstybėse e, įsitvirtino dėl pieno kvotų, pavyzdžiui. 2003 metais buvo priimti sprendimai, kurie atspindėjo pasaulio rinkose atsiradusi įkaršti, bet žinome, kad po to gali net katastrofo atsirasti. Uh, O dabar sakoma, kad reikia palaukti iki 2015 metų. Kokie nauji pasiūlymai leistų ūkininkams e, ne pasijausti paliktiems vieniems, tik tai su liekamąją išmokų verte. Išmokos taigi turi nepaprastai daug reikšmės ūkininkų pajamoms ir negalime dabar jų sustabdyti, paliekant juos didžiųjų uh, E, prekybos centrų ir platintojų rankose. Taigi čia reikėtų priimti aiškesnių sprendimų. Ponas Alveš, ačiū. Ir dėkuoju visiems, kad kalbėjote trumpai. Tada dabar galėsiu suteikti žodį komisijos nariui ir ponui ministrui. Eh, Pone Murvai, ačiū, kad man dar suteikėt laiko. Man atrodo, kad Svarbiausia dabar yra biudžetas, bet apie jį niekas šiaip beveik nekalba. Kas bus, kai neužteks biudžeto? Kažkas paminėjo, kad e, su dabartinėmis išlaidomis e, mes e, iš turimo biudžeto savo poreikių nepadengsime. Aš, kad nesikartočiau, norėčiau išskirti dalykus, apie kuriuos negalime. Kaip bus su cukros kvota? Po 2007 metų reformos tokios valstybės kaip Ispanija ir Portugalija dėjo labai daug pastangų, kad cukraus sektorius būtų sutvarkytas. Ir matome, kad cukraus e, e, rinka dabar susiduria su didžiuliu chaosu. taryboje niekas to neprašė, bet e, svarbiausiagi yra sukurti tokią bendrą žemės ūkio politiką, kuri e, leistų pasiekti aukštesnį pragyvenimo lygį ūkininkams. mesgi esame gyvenę daugybę skirtingų reformų, girdėjome daug pasiūlymų dėl reformų ir apie tai vėl dabar kalbėsime artimiausius mėnesius. Dėkoju. Kalbėsiu trumpai. 3 procentai ariamosios žemės šiandien yra naudojama gaminti biokūrui. Tai yra, čia kalba eina apie tuos energetinius augalus. Kalbama, kad tai kelia iš tikrųjų kainas. Man kyla klausimas, kas bus su, su tomis kainomis, jeigu prie tų 3 procentų pridėsime dar 7 procentus iš atidėtos žemės. O antras komentaras būtų toks. E, kaimo vietovių vystimas. Labai sunku įvertinti šį pasiūlymą, jeigu nežinome, kiek pinigų bus skirta antrajam ramščiui ir kaip tai bus paskirstita tarp skirtingų valstybių narių. Tačiau reikia pasakyti, kad skirtumų išlyginimas tarp valstybių narių, tų E, įsivystimo skirtumų išlyginimas turi likti vienas iš prioritetų. Štai kodėl reikėtų palikti dabartinės taisyklės antrajame ramstėje, remiantis 2005 metų Belino pakeistais metodais. Na ir pasiūlymai iš tikrųjų eina prieš racionalizavimą ir prieš supaprastinimą. VIPS sistema buvo geresnė. VIPS sistemoje, tos vienkartinių išmokų sistemoje, išmokos buvo susijėtos su veiksmais tam tikrose srityse, o ne tik su istorinėmis vertėmis. Dėkoju Kalinovski, dabar Dėkoju. Kalbėsiu vengriškai. Man atrodo, kad aš kaip Vengrijos. Aš turė, kalbėsiu kitaip nei oficialus Vengrijos atstovas. Nesutinku su terminu konkurencingumas, nes Vengrijos ūkininkai ir kiti ūkininkai postkomunistinėse šalyse yra vertinami ne, nelygiomis sąlygomis. Lenkijos ir Lietuvos ministrai kalbėjo apie diskriminaciją postkomunistinių valstybių atžvilgių. Ir man iš tikrųjų, man irgi ta diskriminacija nepatinka, nes kai stojome į Europos Sąjungą, buvome suklaidinti, mums buvo pasakyta, kad iki 2013 metų ūkininkai uh, negaus to paties išmokų lygio. Turėsime atverti tuo tarpu visas rinkas produktams iš kitų šalių. Bet tokia situacija tęsiasi ne tik iki 2013 metų, atrodo, ji tęsis ir ateityje, jeigu bendroji, jeigu reforma nebus siekiama panaikinti to. Čia kalba eina apie politinę valią. Po 2013 metų ta neligybė atrodo liks. Todėl čia iš vis tada nereikėtų kalbėti apie konkurencingumą. Ūkininkai, vengrai, apskritai ir kitų valstybių gyventojai, kurie patiria tą nelygų požiūrį, ne, nelygų, jie pamatys, jie turės pasvarstyti, ar e, įstojimas į Europos Sąjungą jiems davė naudos. Jeigu kai kurios piliečius laikysime antros klasės piliečiais, turėsime palikti šią organizaciją. Taigi, laiko turime, turėjome tik iki pusės septynių, jau yra per vėlų, todėl gal ir nebeišgirsime uh, atsakymų į mūsų klausimus. Bet aš pasiklausysiu atsakymo internete, kaip ir daugybė ūkininkų visoje Europoje, nes posėdis transliuojamas internetu. Kai kurie atsakymai bus pateikti jau dabar, sako pirmininkas. Dabar suteikiu žodį Dačinui Čiološui, komisijos nariu atsakingui už žemės ūkį. Dėkoju jam, kad čia atvyko ir kad parodė, kad yra pasirengęs išklausyti visas mūsų pastabas tiek iš valstybių narių, tiek iš parlamento atstovų, o po to Marek Savicki. Meksy, Paulo. Ačiū, Paulo. Žinot, ponė Morvai, kai gyveni dideliai šeimoj ir prie stalo reikia dalintis vieną piragą, kartais iškyla klausimų, kaip tą piragą padalinti. Gal kažkam kliūna didesnis gabalėlis negu kitam. Bet e, jau tas faktas, kad mes esam po vienu stogu ir prie vieno stalo, o ne, o ne ten, kur tas tuo piragu įmanoma dalintis, jau, aš manau, yra labai svarbus. Pagalvokit, kas yra geriau, ar būti laukia lietui lyjant, ar būti prie stalo, kur yra galvojama, kaip pasidalinti piragą. Ta aš pasakiau visiškai suprasdamas jūsų nusivylimą, galvojama, kad esate apgauti, bet taip yra, kai ištekliai yra riboti, o šeima dabar labai didelė. Turbūt daugelis iš jūsų esate su to panašia situacija susidūrę. O dabar labai trumpai pareišiu bendrą nuomonę, kokią išvadą galėtume padaryti po šiandienos diskusijos. Nei iš Europos parlamento, nei iš tarybos pusės negirdėjau, kad būtų sudvėjota reformos tikslais ir pagrindinėmis priemonėmis, kurias mes pasiūlėme. Greičiau buvo kalbama apie visą ko turinį, apie tai, kad reikia priderinti detalės, bet kai kalbama apie tiesioginį išmokų sistemą, apie mokėjimus, kurie paremtų bazinės įplaukas, e, išmokas e, pagal įvairiausias sistemas, priemonės numatytas pagal antrąjį ramsti E, buvo išsakyta abejonių, buvo išsakyta pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Taigi manau, kad susidarė normali padėtis, kaip kad būna prasidedant diskusijoms dėl teisės aktų. Bet manau, kad tai yra labai rimta bazė nuosekliai darniai diskusijai. Europos komisija e, išsakė viską, ką norėjo. Dėl tiesioginių išmokų. Buvo kalbama apie perpaskirstimo kriterijų. Aš čia matau, kad nuomonės skiriasi. Viena vertus yra sakoma, kad reikia atsižvelgti į valstybių, regionų specifiką žemės ūkio sektoriuje ir daugiau tiesioginių išmokų turi, duoti, turi būti skiriama vienoms e, ūkininkavimo rūšims negu kitoms, bet yra kitų e, nuomonių, kurios sako, kad turi būti suvienodintos išmokos ir panaikinta ta, ir siekiama daugiau konvergencijos. Uh, Taigi čia mes visuomet stengiamės kalbėti, kad turi būti siekiamas e, lygybės įgyvendinimas, nes esame bendroje rinkoje, bet tuo pačiu reikia atsižvelgti į tam tikrų regionų ir tam tikrų ūkininkų specifiką. E, čia, manau, reikėtų kalbėti apie abu elementus. Viena vertus sakome, kad reikia atsisakyti istorinių kriterijų. Yra e, siūlomi e, kriterijai, kurie būtų išmatuojami visoje ES. Pavyzdžiui, žemės ūkio paskirties žemės plotai. E, Taip pat yra sakoma, kad reikia atsižvelgti tai, kiek visuomenės gėrio yra sukūriama. Bet tuo pačiu suprantame, kad būna atsižvelgti į specifiką, nes kai kurios valstybės narės turi labai aiškiai apibriežti, kuriuose regionuose reikia e, vienokio ir kitokio išmokų. Tokia valstybė kaip Italija, Austrija, Airija, Ispanija ar kokia kita galės pati nuspręsti, ar joje yra vienas ar daugiau regionų E, kuriuose e, turėtų būti skiriamas ypatingos išmokos. Ar visoje šalyje gali būti vienoda išmoka taikoma? E, taip pat bus galima įvertinti skirtingus ūkininkavimo tipus ir pagrįstai galbūt turės vieniems ar kitoms ūkininkavimo rūšims skiriama daugiau išmokų. Dabar aš matau, kad Italijos spaudoje yra sakoma, kad Italijos šiaurė ir Italijos pietose yra labai didelių skirtumų ir ta reforma yra, nėra pritaikyta, tai nėra joje atsižvelgiama į tuos skirtumus. Tai nėra teisybė. Reforma yra numatytas lankstumo um, mechanizmas. Svarbiausia yra kalbėti apie nuoseklumą ir skaidrumą. E, kažkas kalbėjo apie e, tam tikrą sluoksniotumo uh, sistemą. Taip, žemės ūkis yra tarsi tas itališkas lazanės patiekalas, kuris susideda iš daugelio sluoksnių. Mes turime slėnius, turime kalnus, turime intensyvų ūkininkavimą, turime uh, E, lėto ūkininkavimą ir į visas tas e, žemdirbysės rūšis mes turime atsižvelgti, turime taikyti diferencijuotą požiūrį. Bet svarbiausia, mes turime išlikti skaidrus ir aiškus. Kai aš sakau skaidrus, noriu pasakyti, kad turime parodyti, kur eina pinigai ir kodėl mes vienam ar kitam regionui skiriame daugiau ar mažiau. Iškyl, buvo iškeltas valstybių narių lygybės klausimas Buvo šalių, kurios sako, kad e, trūksta politinės valios. Galbūt tai yra susijęs su politinės valios toka, bet aš norėčiau priminti, kad sprendimai turi būti priimami bendrai tarp 27 valstybių narių. Ir nekalbame tik apie politinę valią. Tai yra susiję ir su biudžeto resursų aspektu. E, mes e, turime ieškoti E, galbūt galimybių pagrysti, kad yra e, valstybių narių, kurios visuomet gaus daugiau išmokų negu kitos, gal tris kartus daugiau išmokų. Bet reikia ūkininkams pasakyti, kad svarbu atsižvelgti, kokią dalį bendro vidaus produkto sukuria vienos ar kitos valstybės žemės ūkio sektorius tada bus aišku, kodėl vienos ar kitos valstybės narės lėkštėje atsiduria didesnė dalis to pirago. Kai kalbame apie e, bendros žemės ūkio politikos reformą, kaip Giovanni Lavy sakė, reikia labai aiškiai įvertinti e, politinių aspektų e, reikšmę. Mes turime mobilizuotis politiškai ir priimti sprendimus prieš 2013 metus. Tada mes elgsimės atsakingai savo ūkininkų atžvilgių. Ir tai reikš atskaitomybę, mūsų atsakomybės jausmą ir už turinį, ir už tvarkaraštį, ir už datas, už terminus. Jeigu 14 ir 15 metais bus priimti sprendimai, tai Aš nežinau, ar e, mes galėsime pasiekti geresnį rezultatą, negu e, priimdami sprendimą laiku. E, dėl žalinimo, dėl ekologiškumo. Vėlgi buvo kalbama apie supaprastinimą ir regivertiškų sąlygų iškelimą ūkininkams. Būtina vėlgi atsižvelgti į lankstumą. Pateiktame pasiūlyme yra bandoma atsižvelgti į tai, kad yra ūkininkų e, veikla rinkoje įvertinama aiškiau. Mm, Kalbam apie papildančias priemonės taikomas pagal antrąjį ramstį, kaimo plėtros ramstį. Yra ūkininkų, kurie E, galės ekologinės sąlygas e, tenkinti pasinaudodami fondais, kurie yra skiriami antrajam ramščiui. Taigi, jeigu ūkininkas pagal antrąjį ramstį nuspręs pasinaudoti lėšomis, kad e, pasodintų mišką ar paliktų pievą, tai jau negalės gauti finansavimą pagal žalinimo priemonės, nes e, nei viename komisijos tekste nėra pasakyta, kad tiems 7 procentams turės būti skirta ariama žemė. Mūsų tikslas toks nėra. Mes dažnai matome, kad e, maisto produktai yra švaistomi. Lygiai taip pat e, čia galėtume kalbėti apie dirbožėmio žemės švaistimą Todėl dabartinė tiesioginių išmokų sistema e, neturi skatinti tokio žemės švaistimo. E, mes norime, kad ūkininkai būtų suinteresuoti žemę panaudoti pagal paskirtį ir efektyviai. Dėl biudžeto prieimimo kalendoriaus. Aš manau, kad Europos komisija apsėmė ją tenkančią atsakomybę ir biudžeto srityje. Noriu pasakyti, kad aš norėčiau, kad parlamentas ir komisija bent jau išlaikytų tą skaičių, kurį pasiūlė komisija BŽUP. E, komisijos priimtame sprendime yra atsižvelgta į visus mūsų pačių anksčiau pateiktus pasiūlymus. Dabar taryba ir parlamentas turi juos patvirtinti, bet aš tikiuosi, kad bus galima rasti sprendimą, kuris nesukels grėsmės žemės e, ūkininkų galimybėms e, pasinaudoti BŽUP teikiamomis galimybėmis. Ir aš galiu Jūs patikinti visos Europos komisijos kolegijos vardu, kad bus priimtas sprendimas kuo greičiau dėl biudžeto ir aš tikiuosi, kad e, biudžetas bendrai žemės ūkio politikai irgi bus patvirtintas labai greitai dėl rinkos priemonių. Jūs sakote, kad e, rinkos priemonių nėra arba jos labai silpnos. O aš sakyčiau, kad greičiau reikia kelti klausimą, kaip sustiprinti ūkininkų galę rinkoje ir e, kaip e, reaktyvuoti ūkininkų vaidmenį. Buvo sakoma, kad e, komisija, e, kad parlamentas ir taryba prašo, kad komisija būtų aktyvesnės, o mes e, sakome, kad Europos komisija galbūt jau per daug teikia pasiūlymų, nes parlamentas ir taryba nespėja su mumis. Mes žinome, kokios yra procedūros, kartais jos e, užtrunka ištisus mėnesius prieš priimant sprendimą ir tai kartais netitinka rinkos keitimosi tempų dėl kvotų skirtingiams sektoriams greitai e, bus e, svarstomas taryboje ir parlamente e, vaisių ir daržovių sektoriaus reformos pranešimas. Taip pat yra pareiktas e, pranešimas dėl vyno sektoriaus. Turėsite galimybę padiskutuoti vyno sektoriaus specifiką. Bus ir pieno sektoriaus dokumentas. Taigi aš manau, kad dabar galėtume pagalvoti, kaip sustiprinti E, alyvagių sektoriaus e, raidą. Tai yra konkretų specifiniai sektoriai, bet e, manau, kad tais atvejais, kai sektorius yra labai specifinis, tai ir turi būti priimtas atskiras teisės aktas dėl kaimo plėtros. Manau, kad čia yra numatytas maksimalus lankstumas ir valstybės narės regionai galės elgtis labai lankščiai bet sakome, kad bendrijos tikslai turi būti įgyvendinti pasinaudojant e, kiekvieno regiono ir valstybės specifiką. Kodėlgi tada yra naudojami žemės ūkio pinigai? Čia mes kalbame apie lankstumą ir subsidiarumą, bet nepamirškite, kad žemės ūkio politika yra bendrijos politika. Ir mes turime visuomet atsiskaityti ir parlamente, ir taryboje apie E, pinigų panaudojimo efektyvumą. Būtent todėl mes ir kalbame apie supaprastinimą. Kur mes nueisime pritaikydami supaprastinimą, e, ar mes galėsime pademonstruoti, kad pinigai yra panaudojami efektyviai, įrodyti, kad tai pinigai yra panaudojami efektyviai. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes visi žinome, jog reikia kompromiso pirmiausia, politinio kompromiso, kuris atspindėtų mūsų tikslus iškeltus visų pirma. Ir e, būtiniausia yra užtikrinti patikimumą. Reikia sukurti bendrijos politiką, kuri atsižvelgtų į specifiką, į supaprastinimo poreikį ir į, ir, ir į poreikį pasiekti pagėdavimą rezultatą. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad vyko tokia diskusija. Kaip jau sakiau, nepaisant tuo, kad buvo išsakytos skirtingos nuomonės, e, mes akivaizdžiai matome, kad einame teisingų kelių. Ačiū. Dėkoju Jums. Visi mes esame atsakingi šių iššūkių akivaizdoje. Ir visi mes norime, kad ši bendra žemės ūkio politika suteiktų atsakymus mūsų ūkininkams. Marekai, tikrai mes, tikrai buvo gera idėja surenkti šį posėdį kartu su komisija ir taryba. Taigi dabar gal dar norėtų pasisakyti. Ar norėtumėte dar pasakyti taip, tai o po to Marek Savitski. Dėkoju. Pirmininkė, atsiprašau, kad vėl prašau žodžio. Bet norėčiau atsakyti ponui Agniu. Jis klausė apie Kiprą. Norėjau užtikrinti Jūs, ponė Agnių, ir pasakyti, kad Kipras galės ir norės dirbti šiuo klausimu kaip pirmininkaus tarybai. Reikia būti atsargiems, kalbant apie Kiprą ponas Agnių e, kalbėjo, kad galbūt nėra tiek daug e, traktorių ten, tačiau vis dėlto verta pasižiūrėti, kokios yra žemės ūkio teritorijos Kipre ir dėkoju. O dabar baigiamasis žodis gerbiamajam Savickiui. Mes jau pusę valandos vėluojame baigti posėdį, tačiau tikiuosi, kad suteikėme jums konkrečius atsakymus. Iš tikrųjų, norime įdėti kuo daugiau pastangų, kad padėtume savo ūkininkams. Žodis e, tau, Marek. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už kantrybę Tikrai tos kantrybės reikia žemės ūkio srityje. Dėkoju, kad dalyvavote šiuose diskusijose. Ypač dėkoju savo kolegoms, ministrams ir tiems, kurie nedalyvavo. E, jie tikrai įdeda daug darbo savo šalyse, galbūt ir negalėjo visi atvykti. Ir vien dėl to jie negalėjo dalyvauti, todėl kad turėjo darbo. Uh, Šių diskusijų metu nebuvo nei vieno, kuris nebūtų pasakęs, kad, kuris būtų pasakęs, kad tos reformos nereikia. 50 metų patirtis rodo, kad reikia tos reformos ir, ir dabartiniai iššūkiai tai rodo. Uh, Bet atrodo, kad ir tai yra vienintelis bendras dalykas tarp mūsų, nes šiaip nuomonės labai skiriasi, kai kurie kalbėjo, kad reikia labai rimtos, labai išsamios reformos, reikia pakeisti beveik viską, o kiti sako, kad reikia. Nereikia keisti nieko iš tikrųjų, kad reikia tiesiog tęsti, kas daroma. Dar norėčiau pabrėžti vieną Mm, elementą susijusi su biudžetu ir pinigais. Apie tai buvo daug kalbama šiandien. Jo, jokio biudžeto ir neužtektų ES žemės ūkiui. Tiesiog todėl mes turime užtikrinti, kad visus pinigus išleidžiame kuo racionaliau, nes niekada jų neužteks. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog reforma racionalizuos bendrą žemės ūkio politiką, kad ta politika taps e, teisingesnė ir labiau orientuota į vystimąsi. Negaliu kalbėti savo šalies vardu čia, bet norėčiau pasinaudoti progą pakalbėti pirmininkaujančios valstybės vardu. Lisabono sutartis yra mums visiems privalomas įsipareigojimas ir, ir um, mes, jeigu savo ūkininkams liepsime teikti tam tikras viešasias gerybės, tai tie ūkininkai, visi ūkininkai visose šalise turi būti um, vertinami vienodai. O žalinimas sukuria naujas prievolės. Ir jis galioja, jis bus taikomas visiems ūkininkams nepriklausomai nuo jų šalies. Ir tas žalinimas yra pirmajame ramstė, 30 procentų bus skiriama nacionalinio paketo. Todėl, jeigu Latvijoje, tarkime, ūkininkai turės tik keletą eurų tam pačiam, Lenkija šiek tiek daugiau, tai kitose šalyse ištekliai bus didesnė. Atsižvelkite į tai, ką sako Lisabono sutartis. Ten kalbama, kad negali būti jokios dimis, diskriminacijos. Jeigu mes neišspręsime kaip politikai šitos problemos, tai neturėtų mūsų stebinti, kad įvykdžius šią reformą susilauksime daugybės skundų. Daugybė bus bylų iškelta teisingumo teisme dėl diskriminacijos, valstybių, kai kurių valstybių narių diskriminacijos. Į tai turime atsižvelgti. Šių diskusijų metu dėkoju. Dėkoju visiems, ypač pranešėjams, kurie pasižymėjo visas pastabas sėkmės visiems, gerbiamasis dačios, gerbiamiai kolegos, ministrai. Mūsų laukia didelis darbas. Šiandien iš tikrųjų labai puikiai buvo diena, ji parodė, e, kad e, iš tikrųjų daugės skaidrumo ir posėdį baigiame. Dėkuoju visiems.